Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Prašom laikytis tvarkos. Ar galime patvirtinti darbo tvarkės projektą, ar visiems jį, jis tinka, jeigu taip, tuomet ponas Krameris. Aš norėčiau, kad rytoj per koordinatorių posėdį aptartumėme vieną e, problemą. Čia komisijos pozicija parlamento net taikoma. Kalbu apie ypač didelius sunkvežimius, kol kas jie yra e, draudžiami. O komisija sako, kad jeigu valstybė narė patvirtina tokį leidimą, mm, komisija iškart jo neatšaukia, tai reikštų sutarties pažeidimą, nes E, bendrijos teisės aktai tą draudžia. Tokie e, dideli sunkvežimiai gali važinėti vienos valstybės narės teritoriją, bet negali palikti jos ribų. Tuo tarpu e, viename interviu atsakingas komisaras pareiškė, kad situacija turėti pasikeitusi situacija. Na, aš nepasisakau iš principo, prieš e, ypač didelius sunkvežimius ir jų naudojimą, tačiau manau, kad reikia pasikonsultuoti su parlamentu. Manau, kad komisaro reikia pareikalauti, kad į savo laišką parašytų tik pasida, pasitarę su parlamentu ir atsižvelgęs į mūsų nuomonę. Ir aš noriu, kad tu, Brainai, kreiptumės į mūsų parlamento pirmininką, nes jis juk per savo rinkiminę kampaniją pažadėjo įsiklausyti į mūsų pagėdavimus. Uh, Šis laiškas dar oficialiai nepaskelbtas, tačiau jo juodraštis jau mums yra bendrais brošais žinomas. Mes kalbame apie komisaro ketiname pažeisti Europinę teisę ir manau, kad mes su tuo susitaikyti negalime. Ačiū. Spol. Ačiū, kaip žinote, ponia Krameri, aš kalbėjausi su komisaru ir išdėšiau e, šią mintį. E, išdėšiau transporto komiteto, mano nuomonė, poziciją. Jis man paaiškino, kad teisinė prasme viskas yra gerai. Aš įtraukiau šį klausimą į koordinatorių posėdžio darbo atvarkę, tarp kitų klausimų. Ir tas klausimas rytoj bus aptariamas koordinatorių. Ir siūlau pirmą padiskutuoti ten. Ir priimtą sprendimą patvirtins komiteto posėdis trečiadienį iš ryto. Pone Kramerė. Na, aš norėčiau pacituoti, kalbant apie tarpvalstybinius bandymus, kurie nusižengė mm, bendrijos teisėms, komisijai nebuvo pranešta. Tačiau jeigu komisija sužinotų apie tai, kad tarp valstybinių lygių naudojami didėjai sunkvežimiai, tai e, paprašytų komisija atitinkamas valstybės narys ar narių paaiškinimo, jeigu pasitvirtintų tokia situacija ir nebūtų įmamasi priemonių užkirsti kelią e, sunkvežimių naudojimui tarp valstybinių lygių, tai komisija turėtų pradėti sutarties pažymimo procedūrą prieš atitinkamą mm, e, valstybę narę. Čia buvo atsakymas į mano klausimą pateiktą dešimtųjų metų vasario mėnesį. Ačiū. Taip, aš pats esu matęs šią poziciją, siūlau per koordinatorių posėdį aptarti šį klausimą ir po to mūsų sprendimą pateikti komiteto posėdžiui. Aš neturiu teisės rašyti laišką, kol manęs neįgalioja koordinatoriai ir komitetas. Tačiau jūsų mintį išklausė ir komisija ir esu įstikinęs, kad jie sureaguos Aš pats sustiksiu su komisijos nariais ir patvirtinsiu mūsų tą nuomonę. Ačiū. Toliau periname prie protokolo posėdžio įvykusių vasario 6 dieną tvirtinimo. Ar visi pritarėte? Gerai. Toliau regionių oro uostų ir oro transporto paslaugų ateitis. Pono Bradburno pranešimas. Dabar turime apsvarstyti pakeitimus. Noriu priminti parlamento nariams Filipui, kad balsavimas planuotas rytoj atidėtas iki kovo mėnesio, kaip aš supratau. Todėl e, aptarsime pakeitimus, bet rytoj dar nebalsuosime. Gal galite patvirtinti, ponia Bradburnai. Taip, pirmininkė, galiu patvirtinti, kad balsavimas atidėtas kitam komiteto posėdžiui. O priežastis yra ta, kad buvo daug pakeitimų pateikta ir dėl e, praėjusią savaitę buvo smaragdinė savaitė. Mes norime užtikrinti, kad visi galėtų spėti paskaityti pakeitimus savo gimtąją kalbą. Aš tiesiog noriu pakomentuoti kai kurios pakeitimus. Aišku, visų negaliu čia aptarti. Apskritai, jie yra visi naudingi didžiąją dalimi Yra konkrečių pakeitimų, dėl kurių kyla abej, abejonių, kadangi jie nėra skirti e, regioniams orostams, jie yra bendresnio pobūdžio, todėl jie iškrenta iš konteksto, e, kuriame parengtas pranešimas. Tačiau apskritai dauguma jų yra naudingi ir mes sustiksime su šešėliniais pranešėjais trečiadienį ir pabandysime parengti kompromisinius pakeitimus. Kaip sakiau, pirminkė, aš visų nekomentuosiu, galbūt pakalbės apie kelias, kelias temas, į kurias galima suskirstyti tuos pakeitimus. Pirmiausia, jeigu e, kalbėsime apie konstruojamasias dalis, dalis, ten buvo nemažai pakeitimų, juos patikė ponas Udžijas, Vartman Kol ir ponas Sasoli. čia yra naudingų pakeitimų, kurie stengiasi apibriežti, ką mes laikome regionių oro uostų. Pirmkia, galbūt pamenėte ankstesnėje diskusijoje. E, problema kyla apibrėžiant e, tokius pakeitimus ir jų teik, e, tokius oro uostus ir jų teigiamas paslaugas, tai dažniausiai viskas susijęs su skaičiais. Ir ne visada galima teisingai nustatyti, kas yra regioninis oro uostas todėl mes pasistengiame pateikti uh, tokį labiau pamatuotą apibriežti ir su kai kurių pakeitimų e, pagalba galbūt mums pavyks geriau apibriežti tuos orostus. Antra tema yra valstybės parama ir e, orostų paslaugos. Čia taip pat yra naudingų pakeitimų ir tikiuosi, kad mes pasieksime gerą kompromisą. vieno lagamino klausimų, ponė pirinkė, kad visiems atrodo, kad e, čia kalbama būtent apie pigias oro linijas, kur leidžiamas tik vienas lagaminas. Ir valstybės narės yra pateikusios e, nuosprendžių dėl to. Tačiau e, regioninio rostų ir paslaugų kontekste E, reikia turėti galvoje, kad nėra sutartų limitų e, e, bagažui, kuris nešamas į lėktuvą, nes, aišku, yra skirtingų orostų, skirtingų, skirtingo dydžio lėktuvų nuo ten naudojimų ir visuomenė na, dažnai atėjęs su lagaminu sužino, kad negali to lagamino įsinešti lėktuvo, nes lėktuvas yra per mažas. Taigi reikia e, aiškesnės apibriešties, ką žmonės gali neštis į lėktuvą, ypač mažesnius lėktuvus, ko ne. Yra pakeitimų šią prasme ir galbūt mums pavės pavyks rasti kompromisą, kuris veiks. Kitas klausimas dėl kurio pateikta nemažai pakeitimų, ypač pono Pirkerio, pono Rūdžijas ir kitų, dėl e, jungčių tarp skirtingo e, rušių transporto. Tie e, pakeitimai buvo naudingi. Mes pranešime sakoma, kad turime užtikrinti, kad būtų tinkami ryšiai tarp įvairių transporto rušių, oro uostų ir kitų transporto rušių. Todėl čia yra gerų pakeitimų. Na ir bendrai dėl regioninio oro uostų poveikio ekonomikai regionuose yra taip pat pateikta pakeitimų, ypač dėl to, kad būtų įtraukti kai kurie didesni regioniniai oro uostai į transporto tra, transeuropinius tinklus. Ir tai yra naudinga ekonomiškai, darbo vietų kūrimui ir skatina regioninės paslaugos, regioninius oro uostus. Taigi yra tos penkios temos, kur yra nemažai pakeitimų, kaip sakiau iš pat pradžių. Dėkoju kolegams, apskritai pakeitimai yra geri ir aš tikiuosi, kad trečiadienį mes e, parengsime pakankamai kompromisinių pakeitimų, kad būtų galima kitą kartą per kitą posėdį balsuoti dėl šio pranešimo. Bradbury. Ačiū ponai Bradbury, EPP frakcijos vardu ponas Prikeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėjome galimybę iš principo padiskutuoti apie pranešimą. Ačiū ponui Bredbar už e, bendradarbiavimą. Sėkmingai su juo e, sekėsi dirbti nuo pat pradžios, dar prieš parašant pranešimą ir nuo pat pradžių iki dabar, e, kai mes rengėmės balsavimui, jis atvirai reaguoja į daugelį pakeitimų. Aš galiu palaikyti pranešėją, jei jis pabandys rasti naują kelią dėl e, valstybės subsidijų. Egzistuoja poreikis daugiau pagalvoti, ar visuomet privalo valstybė įsikišti, ar ji gali įsikišti, ar tik su jos pagalba būtų iš, galima išsaugoti regioninius oro uostus. Aš noriu priminti komisijos patikrinimą dėl oro uostų e, Vokietijoje ir Austrijoje, beje, būtent e, šio oro uosto aš naudojusiu, tai regioninis oro uostas, komisija nuolat kritikuoja, kad yra iškraipama konkurencija, kadangi valstybė atskiroms bendrovėms darbdaviams kompensuoja nuostolius patirtus e, dėl veiklos oro uoste. Tai laikoma konkurencijos iškraipimu. Oro uostų, kurie buvo patikrinti, tikrai jau nemažas skaičius. Todėl neturėtumėme vis viską palikti valstybei, reikia ieškoti kitų kelių kurie leistų padaryti šiuos uh, oro uostus patrauklesniais nei iki šiol buvo. Dar viena problemėlė, kurią norėčiau paliesti. Labai dažnai mes pelnik ribotai pradedame žvelgti, kai regioninio oro uosto problemas susijęme su vieno lagamino uh, taisyklė tarsi tai yra susijęs su pernelyg, ma, tai reiškia pernelyg mažą pirkimą parduotuvėse, e, sumažėjo parduotuvų apyvarda 75 procentais, tai reiškia mažiau pajamų, mažiau investicijų kartu ir avialinijoms. Aš manau, kad tai yra pernelyg siauras požiūris, manau, egzistuoja daugiau faktorių, kurie nulėmė uh, kad šie regioniniai eurostai, kurie tam tikriems regionams yra nepaprastai svarbus, susiduria su didelėmis problemomis. EPP pateikti pakeitimai daugiau ar mažiau liečia tas pranešimo dalis, kur kalbama, kad viską turėtų prisimti mokesčių mokėtojas, jei regioniniai oro uostai susidarė su problemomis, nebejoju, kad mums pavyks čia ir reikės netgi rasti kompromisą. Panašiai mes galvojame ir apie saugos ir saugumo sąnaudas, kad jeigu jos yra per didelės, turi prisidėti mokesčių mokėtojas tikrai. Negali tai būti, kad kylant problemoms, uh, kas kart turės mokesčio mokėtojai savo piniginės plačiau atverti, reikia ieškoti ir kitų ekonominių galimybių taupyti. Kalbant apie aplinkos apsaugą, ir yra įdomus pasiūlymas vietoj to, kad e, lieptumėme mm, lėktuvams laukti ore ir e, siekdami išvengti kamščių, nukreitumėme lėktuvus į mažesnius oro uostus. Tai tikrai įdomus pasiūlymas, tačiau jis turi būti tikrai e, pilnai pateiktas, kitaip nesusilauks jis palaikymo, tačiau šiaip yra labai įdomus. E, tikrai yra geras dalykas dėl įvairių transporto rūšių tinkamo panaudojimo. Labai teisinga yra kritika dėl bendrosios e, Europos e, oro erdvės įgyvendinimo problemų. Tačiau tai yra daugiau bendro pobūdžio problema, liešianti ne tik regioninius oro uostus, bet rūpinti visiems. Kalbant apie mm, tos, tą gausybę pakeitimų, aš nebejoju, kad jų skaičius sumažės, turėsime keletą kompromisų. Pirmiausia, reikia mūsų nuomonę ieškoti papildomų galimybių subsidijoms, nesitikėti subsidijų tik iš valstybės, ieškoti kitų finansavimo šaltinių reikia regioninius oro uostus taip tvirtai pastatyti ant kojų, kad jie ekonomiškai būtų naudingi bei pateisinti savo egzistavimą. Ačiū. Ačiū ponė Pirkė, ponė Sasolė, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Bradburnui už jo atliktą darbą ir už tai, kad atsižvelgė į mano pateiktus pasiūlymus. Aš juos pateikiau kaip šešėlinis socialistų frakcijos pranešėjas. Turiu keletą pastabų, kurias norėčiau išsakyti dėl tam tikrų dalykų, kuriuos buvo galima patobulinti. Pirmiausiai dėl pirmojo kompromiso. Norėčiau pasakyti, kad bent jau kiek suprantu, apibriešties klausimas, kalbant apie regioninius oro uostus, yra sudėtingas. Ir čia yra pateikta tokia apibrieštis. Regioninis oro uostas yra oro uostas, kuris nepatenka į transporto mazgą. Tačiau aš manau, kad čia reiktų atsižvelgti ir į kitus kintamuosius, kurie dėja netispindė šiame pasiūlytame kompromise. Pavyzdžiui, turime kalbėti apie atitinkamas jungtis, kurias suteikia oro uostas, jungtis su dideliais miestais, kitais svarbesniais oro uostais, taip pat turime kalbėti ir apie keliaivių srautus. Taigi aš dėl to ir norėčiau paprašyti pranešėjo atsižvelgti į mano pirmąjį pakeitimą, formuluojant pirmąjį kompromisą. Dar viena mano pastaba. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis atsižvelgė į mano 39 pakeitimą, jis atspindėtas penktame kompromise, kur kalbama apie valstybinės subsidijas regioniems oro uostams ir oro bendrovėms. Tai yra labai svarbu, kalbant apie ES regionų plėtrą. Tiesioginis, netiesioginis finansavimas tam tikros oro, oro bendrovės finansavimas plėtojant atitinkamą regioną yra svarbus. Suprantame, kad jeigu valstybė teigia tokią tiesioginę, netiesioginę pagalbą, turime aišku išsiaiškinti, kiek, kokiam laikotarpiu skiriama ta parama ir ką už tai turi nuveikti oro bendrovė. Turime įpareigoti oro bendrovės uh, užtikrinti tam tikrą ilgalaikį tvarumą. Pavyzdžiui, jeigu valstybė turi skirti vis didesnį finansavimą, nepaisant atitinkamų sąlygų, netaikant jokių sąlygų, tai aišku, nėra naudinga valstybei. Taigi aš manau, kad penktame kompromise e, reiktų įtraukti mano 39 pakeitimo atitinkamas formuluotės, kur kalba eina apie proporcingumo elementą, kuris turi būti atspindėtas. Būtent nustatant, per kokį laikotarpį oro bendrovė privalo vykdyti veiklą tame regione tam, kad gautų valstybės finansavimą. Uh, Ir taip pat, aišku, reikia kalbėti ir apie keleivių srautus. Į šį mm, aspektą irgi reikia atsižvelgti. Ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau dar vieną pastabą išsakyti, kurie aktuali kolego, kolegoms italams, nes mm, pas mus įsivėlė klaida mūsų kalbinėme variante 77 pakeitimas. Konkrečiai ital, itališkame vertme į italų kalbą pirmasis mano pakeitimo, pirmo mano pakeitimo dalis nebuvo išversta, ji kažkur pradingo ir aš norėčiau, kad atitinkamai būtų pakoreguotas šis pakeitimas. Ačiū ponui Sasoli, e, ponia Maisner, Alde frakcijos vardu. Ačiū. E, ačiū. Aš pasisakysiu pono Udžės vardu šiandieną, jis e, atsiprašo, nes negali atvykti į posėdį dėl nenumatytų aplinkybių ir noriu padėkoti ponui Bredbornui už puikiai atliktą darbą, bent jau taip jisai man parašė. Noriu padėkoti ponui Bredbornui ir už kompromisus, tai yra puikus atspirties taškas tolesnėms dėryboms. Taip pat jis dėkoja pranešėjui už tai, kad atsižvelgė į kelis jo pasiūlymus ketvirtajame ir devintajame kompromisuose. Taip pat pateikė keletą pastabų ir dabar perskaitysiu jo pastabas konkrečiai dėl pirmojo kompromiso, kur kalba eina apie joginio, regioninio oro uosto apibriežtį, apie tai buvo kalbėta. Mano manimu, šis pakeitimas nėra geras. Visapusiškai, visapusiškai suprantu, kad yra kontroversiškas, ginčytinas klausimas ir būtų nelengva susitarti įvairioms šalims, tačiau aš manau, kad reiktų pasistengti labiau ir surasti kažkokiu tai bruožu, būtų, kurie būtų būdingi visiems regioniams oro uostams. Negalime teikti, kad nėra apibriešties regioniam oro uostui. Ar apibrėžti tuos regionius oro uostus kaip oro uostus, kurie nepatenka į didelį transporto mazgą. Taigi dėl to aš pateikiu pasiūlymą darant skirtumą tarp didesnių ir mažesnių regioninių oro uostų ir atsižvelgiant į pono Sasolį pirmajame pakeitime išdėstytą siūlymą, kur raginama komisija parengti regioninio oro uosto apibriežtį, kur būtų atsižvelgiama į jungčių tipus, kuriuos teikia tokie oro uostai, keleivių srautus ir e, e, jungtis su pagrindiniais oro uostais ir dideliais miestais. Taigi aš tikiuosi, kad kolegos atsižvelgs į pasiūlymus kuriuos e, išsakau. Dėl aštuntojo kompromiso, kur kalbama apie Europos komisijos užsakytą e, pakilimo ir nusileidimo laikų studiją. 90 metais Britų atitinkamame institute buvo užsakytas šis, šis studija, ji turėjo būti atlikta iki 11 metų, tačiau yra ignoruojami regioniai oro uostai tame toje studijoje, nes ten nėra spuščių problemų, dėl to nėra jie įtraukiami į tą studiją dėl pakilimo nusidimo laikų, laikų. Taigi aš manau, kad e, ši nuoroda į Britų atlikta studija visiškai nereikalinga ir norėčiau, kad būtų išbraukta ta teksto dalis, kur yra e, tiesiogiai e, kalbama apie pakilimo ir nuslydimo laikų skirstimą. Dėl kitų pakeitimų, kurie nepateko į kompromisus, norėčiau atkreipti dėmesį 37 ir 50, antrąjį pakeitimus. Pirmame pakeitime kalbama apie regioninių oro uostų ir turizmo sektoriaus ryšį. Tai yra labai svarbu daugeliu Europos regionų. Ir taip pat tame pakeitime reikalaujama, kad oro uosto darbuotojai gautų tinkamas darbo sąlygas, ypatingai tuose oro uostuose, kur yra įsikūrusios e, pigios oro bendrovės. Taip pat e, kalbam apie tai, kad reikalinga numatyti atitinkamą infrastruktūrą su visais reikiamais pakeitimais tam, kad neįgalieji asmenys irgi galėtų gauti prieigą prie visų um, oro uosto prieigų. Taigi tiek ponas Udžės e, paprašė manęs e, perskaityti, bet šiaip jis teigia, kad pranešimas yra geras. Ačiū. Ja, Frau Lichtenberger. Ponas Kramer. Ačiū ponė Lichtenberger pavėlavo, nes jos lėktuvas vėluoja. Tai ir man tenka ją pavaduoti. Kaip žinome, ne visuomet pavyksta įgyvendinti savo planus, viskas nors sutrukdo. Tačiau pabandysiu pristatyti jos poziciją. E, Pone Lichtenberger dėkoja pranešėjai, aišku, negali sutikti su viskuo, kas yra siūloma. Pirmiausia, reiktų pradėti nuo valstybės subsidijų oro uostams. Aš e, pakartosiu, kad kasmet 30 milijonų eurų valstybės pinigų yra skiriama avialinijoms įvairiausių akcizų ir kitokių metodų pagalba. Aš sakyčiau, kad mes tokius pinigus kasmet skirtumėme geležinkeliams, tai po keliasdešimties metų skrydžių bendrovė nebereikėtų, pastatytumėme greitų e, traukinių tinklus ir to pakaktų. Na, kalbam apie tai, kad reikia regioninius oro uostus išsaugoti ten, kur jie yra neekonomiški, bet būtini, pavyzdžiui, nedidelėse salose remti turėtų tokiais atvejais būtent konkretus regionas. Bet yra ir kitų pavyzdžių. Vokietija, pavyzdžiui, e, ten yra reg reglamentuojamas oro susisiekimas regioniniu lygmeniu ir visas 16 mm, e, federalinių žemių. Du miestai, Zarbrukenas ir e, Svarbriukenas. Oro uostai yra vos 60 km vienas nuo kito. Vis dėlto jie konkuruoja, galime labai paprasta nuvykti e, traukiniu iš vienos vietovės į kitą, bet Zarlandui, Vokietijos federaliniai žemė, reikia savo oro uosto, tai yra išdidumo reikalas. planuojama vienas ar kitas keleivis rautas, kuris galų gale yra pernelik mažas, o visus nuostolius turi padengti mokesčių mokėtojai. Kalbant apie pakeitimus konkrečiau, mums reikia sąžiningos konkurencijos, ne tik apie akcizą kūrui, bet ir kitais atvejais visoms valstybėms, įmonėms visose sritise reikia lygios e, konkurencijos. Negali būti, kad yra uždaromi tam tikri traukinių maršrutai, tuo tarpu, kai regioniai oro uostai yra išsaugomi, jeigu vieni ir kiti mm, konkrečiais atvejais yra mm, nustolingi. Kalbant apie kainas, Vokietijoje 19 procentų mm, PVM yra taikomas e, geležinkelio bilietams, o lėktuvų bilietams PVM, kaip žinome, nėra taikomas, tačiau tai Vokietija yra išimtis daugumoje valstybių narių nėra. Nėra taikomas PVM, tačiau egzistuoja e, daug klaidų investuojant ir į geležinkelio sistemą. Pavyzdžiui, Prancūzija 10 TŽV stočių, iš jų tik dvi prijungtas prie geležinkelio tinklo, tai yra nepateisinama pinigų švaistimas. Dar vienas aspektas - skyščiai, ištisa katastrofų virtinė, buvo vaizduojama, kad kažkas yra bandoma daryti, dar ir šiandien neaišku, ar vienas ar kitas skystis yra pavojingas. Aš juk galiu turėti kažkokį sprokstamą medžiagą kietų pavydalu ir ją sumaišyti su vandeniu įsigytų pačiame oro uoste. Nemanau, kad teroristai yra tokie kvaili, kad to nesuprastų. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas norėjo kalbėti šiuo klausimu? Jeigu taip, tai prašau pakelti ranką, pasakyti, kad jūs norite kalbėti man daug lengviau sąžininkai paskirstyti laiką, nes kai komiteto nariai ateina pavėlavę, tai e, gali būti po to neteisingai paskirstytas e, laikas. Dabar panas Količiakas. Aš noriu pabrėžti, kad pranešėjas e, nuveikė puikų darbą. Aš pritariu visiškai kolegoms Ir šį kartą aš visiškai pritariu kolegai iš žaliųjų frakcijos. Nes mes teikime pirmenybę šiai transporto rūšiai. Jis yra visiškai teisus. Kai kalbame apie rioginius oro uostus, jis yra visiškai teisus. Labai ačiū, pone Bradburnai. Pasiekti Sustarimai su pakeitimų autoriais yra puikus. Labai Jums ačiū. Ačiū, ponui Količiakui. Ponas Baras. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegą Bredbarų parengus puikų pranešimą, nenoriu kartuoti frakcijos pozicijos, išsakysiu asmeninę nuomonę, du aspektai. Pirmiausia, raginimas valstybėms tarėms skatinti įvairių rūšų transportą, aš sveikinu, reikia ieškoti kitų susiekimo galimybių, neapsiriboti tik kūro susisiekimu. Antras aspektas Pasiūlymai dėl paslaugų kokybės ir darbo sąlygų turėtų būti peržiūrėtas. Tai nėra susiję su vieno e, lagamino taisyklė, daugiau su bendra situacija oro uostose. Manau, kad e, per kitus šešėlinių pranešėjų susitikimus mes turėsime galimybę apie tai pakalbėti, kalbant apie ten tinklą. Reikia atskirti tinklo brandolį ir periferinės tinklo dalis, apie tai, tai taip pat dar reiktų padiskutuoti. Dabar ponas Alkadravi, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą darbą. Trumpai papildysiu kolegos Asorį pasisakymą, du aspektus norėčiau išskirti. Mano nuomonė, Svarbu, kad pranešime išriškėtų e, ryšys susiekiu sukurti lygias konkurencijos sąlygas tarp atskirų oro uostų. Pirmiausia, reiktų pabrėžti 21 pakeitimą dalyje regioninių oro uostų. E, regime vienos didelės oro bendrovės e, veikimą jie gali daryti didelį spaudimą vietos valdžiai, kad gauti kažkokiu lengvatu, papildomos paramos, tačiau taip pat jie gali e, pagrasinti, kad jeigu mums jų neduosite lengvatų, mes pasitrauksime. Tai gali turėti didelės įtakos konkretaus regioninio uosto plėtrai. Reikia į tai papildomai atsižvelgti ir pabrėžti pranešime. Dar norėčiau sustiprinti pono Bach e, poziciją dėl socialinio aspekto darbo tvarka, darbo taisyklės turi būti įgyvendinamos net ir pigių avialinijų kontekste. Tai yra dar vienas būdas sukurti lygės konkurencijos sąlygos tarp oro uostų. Antra, norėčiau priminti, kad egzistuoja e, šio pranešimo ryšys su kitu pranešimu, apie ką netrukus diskutuosime, būtent apie keleivių teisės. E, pigios avialinijos naudojasi regioniniais oro uostais, beje, jos neretai susilaukia kritikos dėl savo elgesio su keleiviais. Su to siejasi bagažo klausimas, apribojimai, kokio dydžio turi būti bagažas. Manyčiau, europinių lygmenių reiktų daugiau privalomų taisyklių, turėtumėme mm, prašyti komisijos pateikti atitinkamą e, pasiūlymą. Antras svarbus aspektas – kainų skaidrumas. Žinoma, kad pigiosios avialinijos e, žaidžia įvairius e, žaidimėlius ir nesuprantamų būdų jūsų bilieto kaina išauga. Manyčiau, šiame kontekste mums taip pat reiktų padirbėti. Apibendrinant, mūsų frakcija palaiko pranešimą, tikimės, kad dalis mūsų pakeitimų, kurie nepateks į kompromisus, susilauks palaikumų. Ačiū dabar, ponė Bilbao. Eh, Labai ačiū, pana pirmininkė. Pasistengsiu nekartoti argumentų, kuriuos jau išgirdome iš kitų kolegų kai dėl pakeitimų, kuriuos pateikiau aš, aš siekiau trijų dalykų. Pirmiausia, norėjau apsaugoti regioninio oro uostų interesus e, Europos transporto planavime. Tarp dalykų, kuriuos norėjau išreikšti, yra tai, kad krizė Europoje neturėtų padaryti neigiamos poveikio regioniams oro uostams. Taip pat aš siekiau, kad būtų patvirtinta regioninio oro uosto apibrieštis ir Atrodo, kad apikliomas situacija, kur reikia efektyviau e, valdyti transportą, išteklius ir e, geriau valdyti visą transporto situaciją. Tai taip pat mums yra gera proga nustatyti tam tikrus principus, e, infrastruktūros kokybei ir jungčių su kitomis transporto rušimis kokybei. Žinome, kad kai kurie vežėjai specializuojasi tam tikrais maršrutais ir e, oro linijos specializuojasi tam tikrose terminaluose. Na, kitas pakeitimų blokas buvo skirtas tam, kad e, vieno lagamino taisyklė ar kiti bagažo pribojimai būtų sušvelninti. Oro uostai dažnai e, siekia daugiau pelno užsidirbti ir tai reikia pritarti, tam reikia pritarti. Na ir e, mano trečia pakeitimų dalis buvo skirta tiems regionams, e, kuriuos sunkiau pasiekti. Ir pagaliau aš kalbu pono Tremosos vardu, jis negalėjo atvykti šiandien. Paradoksaliai dėl būtent skrydžio problemų. Tačiau mums reikia gerinti paslaugų kokybę Europos lygmenių reikia atsižvelgti, kad kai kuriuose regionuose yra tam tikrų bruožų, ypač labiausiai nutolosiuose regionuose, ir jiems reikia privataus verslo iniciatyvos. Todėl mums e, reikia dėti pastangas, kad regioniai eurostai būtų e, tvarus ir galėtų gyvybiškai e, veikti. Žinome, kad yra keletas regionų Europoje, kur regioniai eurostai valdomi tokiu būdu, kad, na, iškraipant konkurenciją, konkurencijos sąlygas. Ir patirtis mums rodo, kad veiksmingas valdymas leidžia geriau tiems regionams plėtotis, ypač ten, kur e, yra decentralizuotas valdymas. Taip pat norėčiau pasveikinti Inesą Jelą ir pana Augijas už jų pateiktais, su jų teiktais, pateiktais pakeitimais, siekiant ruostus padaryti palankesnius e, neįgaliesiams. Ačiū, turiu ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Bradburnui, kolegai. E, jo pranešimas yra labai išsamus ir pradinis e, pranešimo tekstas jau apėmė visus svarbiausius dalykus dar be pakeitimų. Todėl pats laikas yra tokį pranešimą teikti. Norėčiau patikslinti. Turiu du klausimus dėl vieno lagamino klausimo. Pirmas, pirma problema yra oro uosto problema. Yra oro uostų, kurie leidžia keleiviams tik, tik su vienu uh, bagažo vienetu praeiti pro patikrinimą. Mes pamename, kad prieš keletą metų, kai buvo grėsmė terorizmo iškilusi, e, visi oro uostai buvo įvedę tokią taisyklę. Dabar sumaišti kelia tai, kad daugelis oro uosto e, pradėjo leisti du vienetus neštis, ar tai galėtų būti rankinis bagažas ir lagaminas ir panašiai. Tačiau dabar, kai žmonės e, registruoja vieną lagaminą, o po to su kitu negali praeiti pro patikrinimą. Tai yra problema. Kitas klausimas yra tai, kas yra, ką daro operatorius oro linija. Tačiau su interneto svetainių pagalba kai kurie vežėjai turėtų aiškiai nurodyti, kas leidžiama ir kas neleidžiama jų lėktuvuose ir taip būtų galima padėti žmonėms apsispręsti, ką jie perka. Ir dėl vienas dalykas, dėl kurio pritariu, dauguma mūsų, matėme, niekas mūsų nesusidurino situaciją, kad kuomet prekės pirktos oro uoste jau nebėra vertinamos kaip e, bagažas, papildomas bagažas. Čia gali e, kilti e, problemą ateityje, nes aš bent jau asmeniškai niekada nelaikau prekių pirktų oro uoste e, bagažu. Aišku, kad PSO yra labai svarbus dalykai ir yra daug vietų pasaulyje ir Europoje, kur nėra jokios konkurencijos, pavyzdžiui, saloje, kur vienas vežėjas gali e, operuoti tik tai. Čia nėra valstybės paramos problema e, ir nemanau, kad jį turėtų kilti iš naujo. Na ir pagaliau dėl to, kas yra regioninis oro uostas. Nemanau, kad reikia per daug laiko švaistyti rengiant regioninio oro uosto apibriežti. Regioninis oro uostas yra, e, yra oro uostas regione ir mažesnis negu Frankfurto arba Šarlo de Golio e, oro uostas, bet nebūtinai mažytis. Na ir paskutinis dalykas, kiek galima įsinešti į lėktuvą bagažo. ne visada turi teisę nusinešti bagažą į lėktuvą, nes jis gali lėktuvas būti nepakankamai didelis. Todėl techninė prasme tai yra na, skirtingos situacijos, skirtingi e, dalykai. Ir manau, kad pono Brevano pranešimas yra labai geras. Reikia pabrėžti, kad tai kalbama apie tiekimo grandinę, ne tik apie regionius oro, oro uostus, turizmo pramonę ir panašiai. Ir mums reikia čia pasiekti, kad turėtume gerus e, regioninius oro uostus, jie turi sugebėti pritraukti klientus ir jie turi galvoti apie kainas ir mokesčius patys. Jie turi išgyventi ir mes turime padėti jiems tai padaryti. Tačiau, kaip sakiau, Aš manau, kad ponas Bredbranas parengė protingų kompromisų ir apskritai jo pranešimas yra geras, labai geras. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, panas Higgins. Much, chairman. Ačiū pirmininkė. Na, aš kiek dirbu šiame komitete, dar nemačiau ne vieno pranešimo, kur, kuris buvo taip plačiai pasveikintas. Pranešimas yra puikus, aš esu iš regiono, kur yra keturi regioniniai oro uostai, kurie yra nepaprastai svarbus mūsų ekonomikai, ypatingai kalbant apie turizmo rinką. E, nuo, nuo jo mano regionas labai smarkiai priklauso ir labai svarbu, kad Europos parlamentas nusiųstų aišku signalą komisijai, kad mažesni oro uostai patenka į visiškai kitą kategoriją nei Heathrow, Dub, Dub, Dublino ar Frankfurto oro uostai. Tai, tai labai svarbi integrali regionės plėtros dalis įvairiuose regionuose ir aš džiaugiuosi, kad ponas Bradvarnas ir visi šiandien pasisakiusieji kalbėjo apie tai, kad kalbėjo ir apie um, skyšius, um, aerozolius ir, ir panašius dalykus, ir ponas Krameris, ir Alkadrūja apie tai aiškiai pasisakė. Tačiau stambesnės oro bendrovės panašu, kad uh, nukonkuruoja, įbaugina mažesnės bendrovės. Uh, ir tarsi teigia, kad jeigu nesitaikstysi su mumis, tave išstumsime iš rinkos. Taigi sudėtinga surasti pusiausvyrą tarp eh, oro uosto gerbuvio ir eh, oro bendrovių poreikių. Kalbant apie saugumo klausimus, aš pateikiau atitinkamą pakeitimą, vieną vien, savo vardu, kitą kartu su kitomis kolegomis, dėl to, kas moka už saugumą oro uoste. Kilo problemų regioniams oro uostams, kadangi jie negali konkuruoti su stambesniais oro uostais. Dėl to nukenčia. Dėl įvairių ir įrenginių ir įrangos, dėl to, kad tokie oro uostai užsako mažiau tokiu, tokios įrangos, joms, jiems irgi sunku konkuruoti su stambesniais oro uostais. Uh, Taigi, aišku, sudėtinga įpareigoti regionius oro uostus užtikrinti tinkamus saugumo standartus, jiems sunku konkuruoti su stambesniais oro uostais. O dėl to, kas už tai moka, man čia kyla problemų. Aš manau, kad tai turėtų būti įtraukta į realius kaštus, kurios e, tvarkosi pačios bendrovės, tai yra ir oro uostų mokesčiai, ir e, parduotuvės veikiančios oro uostuose. Na ir mes e, pateikime 118, 148 pakeitimą, kur kalbame apie naująjį reiškinį, apie naująją kredito kortelę. Kreditinę kortelę turime aiškiai pasakyti, kaip kreditinės kortelės mokesčiai turi būti įskaičiuojami. Žinome, kad bendrovės pardavinėja internetu savo bilietus ir siūlo ne, mokėti jų oro bendrovės išduodama kreditinę kortelę. Tačiau tos kreditinės kortelės už jas kas mėnesį reikia mokėti kur kas daugiau nei už įprastinės kreditinės korteles. Tai tikrai nėra gyvybinga ir tinkama, tinkamas variantas e, keleiviams. Taigi vėliau kalbėsime ir apie pono Taylor pranešimą, aš panašų pakeitimą ir tam pakeitimui pasiūliau. Taigi aš manau, kad e, kaip ir visi sakė, ponas Bradbornas turi būti šiandien pasveikintas, parengęs puikia, puikų pranešimą. Ačiū ir dabar ponia Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti tiems, kurie gyrė poną Bradborną už jo atliktą darbą rengiant pranešimą. Na ir dabar kalbant apskaitai apie oro uostų paketą, būtina išsakyti keletą pastabų. Ponas Bradburnas atsižvelgia į keletą mano pakeitimų 7 ir 11 kompromisuose, tačiau dėl 7 kompromiso 65 pakeitimas e, yra tas, kur keliami, keliami dominuojančios pozicijos piknaudžiavimo ir konkurencijos iškaipimo klausimai tam tikrose regioniuose oro uostuose, kai kalba eina apie sertifikatų išdavimą. Ir ten, kur mes kreipėmės į komisiją, kad jie išanalizuotų atitinkamus atvejus, kur yra įtariama dominuojant, naudojantis dominuojančią padėtimi ir iškraipant konkurenciją. Aš norėčiau taip pat paprašyti komisijos, kad ji detaliau pasidomėtų apie tai ir um, mano pateiktuose pakeitimuose kalbu apie sezoninius dalykus, apie tai, kad tam tikri oro uostai daugiau krūvio turi tam, tikrai, tam tikrais sezonais ir tiesiog sviruoja keliaivių srautų, srautai, atsižvelgiant priklausomą nuo sezono. Ir mes e, anksčiau esame pateikę pasiūlymą komisijai, kurį reiktų matyti vėl iškelti. Būtent dėl oro uosto pajėgumų oro bendrovėms skiriamų suleidimo ar pakelimo laikų paskirstimas. Čia vėlgi reiktų atsižvelgti į infrastruktūrinius pajėgumus, nes tikrai reikia į tai atsižvelgti apibrėžiant realias galimybės regioniams ar neregioniams ar uostams. Ačiū dabar e, komisijos narys, komisijos atstovas pasakys. Labadiena visiems, dėkoju už galimybę pakomentuoti pranešimą. Mes Pono Bredborno iniciatyvą sekame su dideliu susidomėjimu ir sveikiname jį už tai, kad jis iškėlė labai svarbų klausimą. Klausimą, kuris yra aktualus e, šiam komitetui. Kuris taip pat yra aktualus ir komisijai, kalbant apie prieigą prie regionų. Tai yra labai svarbus dalykas, tai yra vidaus rinkos klausimai. Ir mes e, ir toliau savo darbę į šį tikslą atsižvelgsime. Pone pirminkė, trumpai norėčiau pakomentuoti keturis klausimus, kurie buvo iškelti diskusijų metu. Atsiprašau, jeigu kartosiuos. Kaip pasisakiau pirmąjį kartą dėl šios svarbos pranešimo. Pirmiausia, dėl regioninio uosto apibriešties. Mes pritarėme pačiam ketinimui, norui surasti apibriešti tam, kad visų gyvenimas palengvėtų, kad visiems taptų aišku, apie ką eina kalba. Man atrodo, kad visiškai aišku, jog nebūtinai reglamentuose apibrieštys yra labai paprastas dalykas. Dažnai yra gan sudėtinga surasti tinkamiausią apibrieštį ir tai atsispindi ir atitinkamuose pakeitimuose. Ir kaip tą apibrieštį būtų galima pritaikyti ir prie, kalbant apie pakelimo nusileidimo laiko paskirstimą, transeuropinius tinklus ir panašiai. Na, nežinau, ar aš turiu sprendimą, matyti jūs to sprendimo iš manęs ir nesitikite, tiesiog aš išsakiau pastabas, kad sudėtinga surasti tą bendrą apibriežtį. Su tuo yra susijęs ir kitas klausimas. Oro bendrovių, regioninio oro bendrovių poveikis ir įtaka. Tokiu būdu regioniniai oro uostai įgauna didesnį vaidmenį visame transeuropinių tinklų kontekste. Na ir komisija štai ką siūlo. Tik miestų, pagrindinių tinklų, mazgų e, oro uostai. Tai sostinės miestai, kur apie milijoną gyventojų turi tuos pagrindinius oro uostus, o regioniniai oro uostai, nepaisant to, kad sunku apibriežti šią savoką, netlieka to ma transporto mazgo funkcijos ir dažniausiai jie yra susijęs ES mazgų centriniais oro uostais. Taigi regioniai oro uostai atlieka šį svarbų vaidmenį, susiję regionus ir patenka į bendrą transporto tinklą. Na ir aš dar norėčiau būtent ir norėjau ir išsakyti šias mūsų mintis. Kitas dalykas yra susijęs su valstybės subsidijomis. E, mums primtiniausias yra subalansuotas požiūris, e, bandant suderinti ir viena vertus darnių ir nuoseklių regioninio oro uostų tinklą, ES su poreikiu numatyti vienodas sąlygas ir pasirūpinti, kad mokesčių mokėtų lėšos yra naudojamos racionaliai ir efektyviai ir kad nebūtų dubliuojami oro uostai, kaip aiškino panas Krameris ir vicepirmininkas Almunija ir konkurencijos generalinis direktoratas dabar ir peržiūri valstybės subsidijų reglamentą e, oro uostams. Reglamentas buvo primtas penktaisiais metais. Tai yra labai aktuolus klausimas, kai kalba eina apie regionio uostų finansavimą. Na ir dar vienas dalykas. Aktuolus klausimas dėl vieno lagamino taisyklės. Šiandien buvo daug išsakyta pastabų. Na, matyt, mums reiks čia daryti skirtumą tarp dviejų skirtingų dalykų. Nes šie yra konfliktuojantys verslo interesai, jie konfliktuoja su keleivių interesais. Ir pirmiausia, kalbant apie tai, kokią įtaką ši politika turi priekybai oro uostose. E, čia turime subalansuoti santykiai tarp oro bendrovių, oro uostų ir pirkėjų ir pardavėjų. Ir e, jeigu yra iškraipama konkurencija arba yra piknaudžiaujama padėtimi, kai yra keliami tie klausimai, mes manome, kad viską galima išspręsti per konkurencijos priemonės. Ir šiuo momentu mes nemanome, kad reiktų spręsti šios klausimus per teisės aktus, susijusių su keliaivių apsauga. Tačiau kita, ki, kitu atveju, kai kalba eina apie vieną lagaminą keleiviui, pritarėme kalbėtojams, kad kai kurie keleiviai nelabai supranta, kiek griežtai yra taikoma ši politika, kiek griežtai taiko įvairio, įvairūs oro uostai ir oro uostų darbuotojai. Ir mano kolegos panalizuos šį klausimą, atliks poveikio vertinimą 261 reglamento peržiūros ir pradėjome viešasias konsultacijas, kur suinteresuotos šalis gali irgi pasisakyti, ką jos mano šio klausimu. Taigi dar kartą pirmininkė dėkoju už galimybę pasisakyti, mes tikrai labai atidžiai sekame vykstantį darbą. Dėkui. Ačiū toliau, panas Bradburnas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pateikti keletą komentarų, siekdamas apibendrinti visus pasisakymus pradėsiu nuo pabaigos, nuo to, ką pasakė komisija. Visiškai teisingai, kai kalbam apie konkurenciją. Ir šiame pranešime taip pat norėjome užtikrinti vienodo žaidimo sąlygas. Čia problema ne tik vieno lagamino taisyklė svarbu. Aišku, kad yra konkurencijos klausimas. Visi žinome, kad yra oro linijų, kurios riboja bagažo kiekį, nes jie patys pardavinėja prekės savo lėktuvuose ir tokiu būdu nori uždirbti daugiau. Norėjau dar vieną dalyką pasakyti, ką minėjo komisija, ten tinklų programos. Aš buvau pranešėjęs, kai buvo rengiamas pirmas pranešimas 24 metais. Tuomet kalbėjome, kad tie pariniai tinklai įtrauktų ir oro uostus, apimtų ir oro uostų, ir politiką e, ragintų, pa, pa, padėtų plėtuotis regioniniam transportui teikti protingas paslaugas ir jungtis. Deja, pirmoje programoje mažai veiksmų buvo šioje srityje ir todėl čia aš pakartojau šią mintį, nes tai reikia spręsti ir komisija iš dalies dabar jau sutinka su tuo. Taip pat norėčiau pakomentuoti pono Higginso pasisakymą, jeigu jis dar čia yra. Kaip ten bebūtų, jo komentarai dėl saugumo paslaugų. Aš e, bandau išlaikyti parlamento poziciją šio klausimu. Galbūt pamena mūsų diskusijose dėl oro transporto saugumo mes norime, norėjome, kad būtų e, griežtesnės priemonės išskiriamos iš pagrindinio e, apsaugos priemonių ir kas ir kur finansuojama, kas iš viešųjų, viešojo finansavimo galimybių o ne iš bilieto kainos. Ponas Prikeris sakė, kad reikia regionius oro uostus padaryti patrauklesniais. Aš sutinku, viskas yra susiję su tuo, kad trūksta apribojimų ne tik iš oro bendrovių, bet ir oro uostų pusės. O patys oro uostai gali tapti patrauklesni, jeigu bus palankesni klientams ir kai kurie kompromisai bando spręsti šią problemą. Ponui Sisuliui norėčiau pasakyti, kad žinoma, e, su jūsų pakeitimais, e, e, man atrodo, pirmuoju, tai dar galima būtų padiskutuoti ir paieškoti kompromiso, galbūt būtų galima kažkaip įtraukti šią idėją. Tačiau dėl 39 pakeitimo, dėl valstybės subsidijų ką minėjo ir kiti, manau, kad reikia diferencijuoti, kas yra valstybės subsidijos. Tai gali būti įvairios formos. Kalbėjome apie e, viešųjų paslaugų įpareigojimus ar, pavyzdžiui, nutolusius regionus, kur nėra kitos transporto rušies. Ir aš visiškai sutinku dėl to, kad yra problema ir pagalbos steigiant naujus maršrutų, maršrutus. Žinoma, ten, kur yra galim, poreikis pradėti naują maršrutą e, steigti. Ir e, galbūt tai komerciškai yra įmanoma, tačiau ar neįmanoma, tačiau mes nenorėtume, kad oro linija pradėtų teikti paslaugas, e, pasimtų subsidiją ir po to tiesiog dinkti. Man atrodo, kad tokia taisyklė turėtų būti sugriežtinta. Ponai Udžijas, komentarai, kuriuos patikė ponia Meisner. Aš tikrai manau, kad kad čia yra klausimų, kuriuos aš bandau kelti kompromisuose. Tai vienas dalykas, e, kuriuo norėčiau kelti, tai yra neįgalių žmonių klausimą. Nes panas Tayloras visiškai teisingai šį klausimą įtraukė į savo pranešimą. Čia nėra tas reikalas, kurį reikia kalbėti, apie kurį reikia kalbėti regioninių oruostų pranešime, nes tai problema, kuri gali kilti ir Heathrow oruostą ar kur nors kitur. Todėl šis klausimas turėtų likti keleivių teisų srityje, o ne e, įtraukiamas į regioninių oruostų pranešimą. Galbūt galėtumėte, pona Meisner, perduoti tai e, ponui Ugies. Panas Krameris minėjo tarpmodalinius ryšius. Aš e, šį klausimą bandžiau įtraukti jau pranimą tekste ir tikiuosi, kad jis tinkamai sprendžiamas. Ir po to ponas Alkadravi ir ponas e, Higginsas minėjo kainų skaidrumo klausimą. Manau, kad neturime primesti kokį verslo modelį turėtų naudoti oro linija. Turime tiesiog užtikrinti, kad ten, kur yra papildomi mokesčiai ar rinkliavos, jie turi būti aiškiai matomi, žmonės turi matyti, už ką jie moka ir ką jie moka. Ir jeigu pasirinki tokį modelį, kad naudoji papildomus mokesčius už kredito korteles ar panašiai, bet tuomet turi aiškiai būti matyt, matytis, e, tos rinkliavos ir kad jos būtų skirtos padengti oro linijos kaštus, o ne papildomą pelną užsidirbti. Taigi ačiū kolegams ir lauksime tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū ponė Bredbranai, balsuojame bus kovo 27 dieną transporto komiteto posėdėje ir po to tikiuosi, kad e, plenarinėse bus balsuojama gegužės mėnesį. Ačiū toliau. Keleivių teisų klausimas, ponas Teivaras. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau dar komiteto nariams pasakyti, kad turime šioms diskusijoms vieną valandą. Na, aš pasistengsiu nekalbėti visą valandą, Brianai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie man padėjo rengti šį pranešimą. Pranešime buvo Pranešimui buvo pateikta 159, 195 pakeitimai, 30 sveikintinų pastraipų pasiūlė ir IMKO komitetas. Iš 195 pakeitimų 13 kompromisų parengėme, kur atspindėti virš 60 pirminių pakeitimų. Taigi aš tikiuosi, kad e, sugebėsime susitarti rytoj dėl šio klausimo. Pradėdama šį darbą akcentavau, kad reikia daugiau atskaitomybės ir skaidrumo, reikia daugiau teisinio aiškumo tam, kad vienodai būtų taikomi reglamentai ir kad geriau jie būtų gyvendinami visose valstybėse narėse. Taip pat turime nepamiršti, kad sąžiningai turi būti elgiamasi su keleiviais, kadangi kalba eina apie keleivių teisės. Aš stengiausi nuosekliai renkti šį pranešimą, atsižvelgdamas ir į 261 reglamento peržiūrą ir 1107 reglamento peržiūrą, kur kalbama apie neįgaliųjų poreikius ir riboto mobilumo, judumo žmonių poreikius. Pranešime taip pat yra teikiamos bendro pobūdžio rekomendacijos. Pagrindiniai man rengiant šį pranešimą elementai pagal bendrą pagrindų reglamentą yra užtikrinti aiškės daugiau skaidrumo dėl kainų. Šiandien jau apie tai nekartą užsiminėme, užsiminėme apie tai, kad turi būti reklamuojama bilieto kaina, turi realiai atspindėti galutinę kainą, kurią tau tenka sumokėti už bilietą. Dar vienas svarbus elementas yra finansinė keleivių apsauga, jeigu oro bendrovė bankrutuoja ir negali teikti paslaugų tokia oro bendrovė turi teikti paramą visuose oro uostuose, kuriais naudojasi, kad tiesiogiai būtų išspręstos keleivių problemos. Na ir tie keleiviai turi būti taip pat informuojami apie jų kelionės poveikį aplinkai. Čia esame įsipareigoję mažinti anglės dvideginio emisijas. Jeigu žmonė, žmonių neinformuosime apie tai, kiek prie to prisideda jų kelionės, uh, jų veikla, kaip galėsime raginti tuos žmonės e, atsižvelgti į aplinkos saugos problemas ir mažiau išmesti CO2. Taip pat reikalaujame, kad e, nepriklausomos veiksmingos e, įgyvendinimo institucijos vienodai, lygiai taikytų reglamento nuostatas visose valstybėse narėse. 261 reglamentas, aš dabar, ponia pirmininkė, bandysiu trumpai apie tai pakalbėti. 261 reglamentas. Mes prašome, kad būtų aiškios, paprastos, teikiama aiški, paprasta, primtina informacija klientams visais kelionės etapais, susisiekiant su oro bendrovėmis, užsisakant kelionę iki pat kelionės pabaigos. Reikalaujama aiškumo, jeigu yra priimamas naujas reglamentas, kad būtų paaiškinami apibrėžimai, ypatingai išskirtinių aplinkybių ir anuliavimo atveju, taip pat reikalaujame fiksuoto laikotarpio, per kurį turi būti išanalizuojamos klientų, išanalizuojami klientų skundai, skundai tą turi daryti oro bendrovės ir uh, atitinkamos institucijos. Dabar kalbant apie 1107 reglamentą, kur kalba eina apie neįgaliuosius, riboto judumo asmenis, ten reikalaujame, kad be kliūčių būtų užtikrinama prieiga prie oro uostų ir orlaivių, taip pat reikalaujame, kad medicininės deguonis būtų teikiamas orlaiviuose ir kad būtų užtikrinama galimybė į lėktuvą įsivesti šunį kuris padeda neįgaliajam asmeniui. Dabar 1100 eurų yra numatyta žalos atlyginimas. Tačiau suprantame, aišku, kad neįgaliųjų įrangos e, kaštai turi būti, turi būti kur kas didesni, dėl to ir kompensavimo suma turi būti didesnė. B. Kompromise per šešėlinių pranešėjų susitikimą buvo kalbama apie oro keleivių teisų konsultacinę grupę. Šešėliniai pranešėjai, man atrodo, šiandien gavo informacijos apie tai, kur buvo paaiškinta, kas yra ta konsultacinė grupė, ką ji daro, kas ją sudaro, taigi aš tikiuosi, kad į jūsų klausimus jau yra atsakyta. Dabar aš nesikartosiu. Taip pat pažymoje yra daroma nuoroda į kitą komisijos veiklą keliaivių teisų srityje, kalba eina apie tinklapius, taip pat ir nacionalinės valstybių narių kampanijas. Na ir galiausiai tiems, kurie yra technologinė prasme pažangesni, kalbama apie išmanių telefonų e, programas kurios yra visomis 22 ES oficialiomis kalbomis išverstos, e, pateiktos. Ir tai irgi yra atitinkamas privalumas. C kompromise būtent ir reikalaujama, kad būtų galima tas programas parengti, kuo galima daugiau kalbų. Taip pat Norėčiau padėkė, padėkoti šešėliniams pranešėjams ir sekretariato darbuotojams už paramą. Ir aš tikiuosi, kad bendradarbiavimo dvasia atsispindės ir balsavimo metu, kuomet bus dėl šio pranešimo balsuojama rytoj. Ačiū. Dėkuoju, ponė e, Teila, ponė Zasada, EPP vardu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Następnie chciałbym bardzo podziękować. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, reiktų padėkoti ponui Taylorui už labai sunkų darbą bei ir už tai, kaip jis palankiai ir atvirai reagavo į mūsų pasiūlymus per diskusijas dėl dokumento. Kalbant apie kompromisinius uh, pakeitimus, situacija kaip visuomet, ne vienas visiškai ne vienos pusės netenkina, tačiau bent jau nubrėžėme būsimojo darbo gairės. Iš principo mus jie tenkina, Norėčiau tarti keltą žodžių apie atskiras dokumento dalis, kas mums darbo metu atrodė svarbiausiai, ką labiausia būtų reikalinga atsižvelgti. Būtent e, keliaivių teisė būti išsameu informuotiems. Dokumente nekartai yra pabrėžiama tokia būtinybė, pabrėžiama būtinybė užtikrinti e, tiesioginį kontaktą tarp keleivių ir oro bendrovių. Pabrėžiama e, taip pat e, būtinybė pateikti daugiau informacijos, pereinamės informacijos komisijos tinklalapyje. Taip pat e, reikia pritarti būtinybė uždrausti tam tikro oro bendrovių nesažininga praktika, būtent kai pradinė kaina skiriasi nuo galutinės. Taip pat, taip pat reikia kovoti su nepagristais mokesčiais. Be to, keleivis turi teisę ištaisyti akivaizdžias klaidas, kurios buvo padaryta, padarytos rezervacijos metu. Na, pavyzdžiui, jeigu neteisingai užrašė pavardę. Lenkijoje e, buvo atvejis, E, kai vyriška ir moteriška pavardės versijos skiriasi viena raide. Ir jeigu norima pakeisti tą vieną vienintelę raidę, tai dažnai kainuoja nepaprastai brangiai. Taip pat norime keliai užtikrinti teisę per dvi valandas nuo užsakymo palai palaikyti, panaikinti rezervaciją. Na, aš nepritarčiau, jeigu netam tikros paplitusios praktikos. Tam tikrais atvejais yra pateikiamas e, pasiūlymas pirkti biletą už 100 eurų skrydžiui, tačiau prisiskaitai priskaičiavus visus mokesčius gaunasi 200 eurų ir tai jau nėra taip patrauklų keleiviui. Suprantu, kad pranešėjai norėtųsi ilgesnio laikotarpio. Mano nuomonė, dviejų valandų turėtų pakakti suvokti padarius klaidą bei atsisakyti bileto. Man bent jau pats įdomiausias klausimas būtų, ir mane tikrai e, apstulbino lobistai dėl to. Prieš keletą dienų gavome e, elektroninį laišką iš tam tikras oro linijas atstovaujančių lobistų. Jų teigimu mažamečiai keliaujantis su tėvais nereikalau, net nėra keleiviai, kurie yra riboto judumo, tačiau argi taip yra iš tiesų neįgalus žmonės, yra riboto judumo. Tačiau maži vaikai, kuriems reikia tėvų pagalbos, e, vaikščioti jau nebėra tarsi riboto judumo asmenys. Mane tikrai nuliūdino oro bendrovių e, požiūris, juk suvokime, kad vaikams, mažamečiams, pagyvenusiems asmenims, negaliems asmenims turi padėti oro uostas, o ne pačios avialinijos. Aišku, gal atskirais atvejais reikia papildomos įrangos lėktuve. Skaitau komisijos atsakymą, Tajani, komisaras Tajani atsako, apibendrinant būtų galima pasakyti, kad teisėjai tikros institucijos intencija buvo reglamentuoti ne tik neįgaliuosis, bet apimti platesnę e, kategoriją riboto judumo asmenis. Būtent dėl to reglamento pavadinime kalbam apie neįgaliuosius bei riboto judumo asmenius keliaujančius lėktuvais. Komisijos tarnybos laikosi nuomonės, kadangi antrasis reglamento straipsnis e, kalba apie e, ribotą judumą dėl amžiaus, tai vaikai gali būti laikomi riboto judumo asmenimis, jeigu jų amžius neleidžia jiems savarankiškai naudotis transporto priemonėmis. Pirmininkas prašo baigti e, kalbėtoje. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą papildomą minutę. Ponas Sosoj, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien pranešėjai puikiai padirbėjo mūsų komitete. Noriu pasveikinti poną Taylorą su puikiai atliktų darbu bei puikiai rengiant kompromisinius pakeitimus. Iš principo galiu pasižiaugti atliktų darbų. Iškelta svarbių klausimų dėl tam tikrų pakeitimų ir pakeitimais. Pirmiausia, siūlyčiau pagalvoti apie vaikų bilietų kainas. Maničiau, tai ypač svarbu vaikų turinčioms šeimoms. Nepamirškime, kad siaučia finansinė krizė. Na, mes pritarėme kompromisiniams pakeitimams, tačiau keletas pastabų, pirmiausia apie H kompromisą. Tikrai labai įdomu tai, ko prašo kolegė Alaija Sender. Būtent, kad su vaikais keliaujantis asmenis gautų pirminybės teisę įlipant į lėktuvą. Nes e, su vaikais keliaujantis e, asmenys turi gauti tokias pat teisės, kaip ir riboto judumo asmenys. Aš e, norėčiau pasirauti pranešėjo, ar jis neketina pateikti žodinį, žodinio pakeitimo, kurį siūlo kolega Lopes būtent apie tai, kokias teisės turi e, pirkėjas bileto rezervavimo metu. Pone e, Taylor, nepamirškime to, kad siekiame keleivį tinkamai ir visiškai informuoti apie jo turimas teisės. Beje, tokiu atveju informuojant apie teisės reikia naudoti tą pačią kalbą kaip ir rezervacijos E, metu. Manytumėme, kad tokie pakeitimai galėtų būti traukti į kompromisą. Norėčiau pacituoti. Pabrėžiame, kad pilna informacija apie keleivių teisės turi būti oro bendrovės arba kelionės agentūros pateikta tą pačią kalbą, kurioje buvo rezervuotas bilietas. Po to tekstas testosi taip, kaip siūlome. Ačiū, ponė Grisbek. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Dabar mano eilė padėkoti mūsų kolegai ponui Taylorui už parengtą pranešimą ir už jo ryštą imtis sąžiningų darybų vadovaujantis e, gera dvasia. Kompromisinių pakeitimų tekstas mums leido e, rasti sutarimą, galbūt ir ne šimtų procentų, tačiau vis tiek mūsų pozicijos suartėjo. E, kai kalbama apie informacijos skaidrumą ir kitus dalykus kuriuos reikia išsiaiškinti darbo metu. Mano frakcija ir aš esame patenkinti kompromisinių pakeitimų turiniu ir manau, kad iš 195 pakeitimų a, liko daug mažesnis kompromisų skaičius ir tai rodo, koks šis pranešimas yra svarbus. Kai kalbam apie keleivių teisės, ypač e, ribotos judėsenos asmenų teisės. Yra keletas abejonių, kurios man vis dar išlieka, ypač dėl H kompromiso. Būtent dėl žmonių keliaujančių su mažais vaikais. Ir dėl oro bendrovių įtakos šiai situacijai norėčiau paklausti, ar mes nenuiname per toli, ypač daug dėmesio skirdami šeimoms su mažais vaikais. Kaip moteris turinti vaikų, galiu pasakyti, kad labai svarbu, kad, vaik... kad žmonės galėtų įlipti į lėktuvą su vaikais anksčiau kad galėtų įsivežti vežimėlį ir taip pat, kad jiems būtų prioritetas, kai yra reikalas evakuoti keliaivus, <clears throat> išlaipinti iš lėktuvo. Tačiau manau, kad šeimos nariai lydintis mažus vaikus, tiems vaikams tą įvairią paramą ir teikia. Ir turbūt nueisime per toli, jeigu sieksime, kad vaikus lydintys šeimos nariai yra kaip ir ribotos judėsinos keleiviai. Čia galbūt būtų nuėta per toli. Manau, kad mes čia galime turėti abejonių e, balsavimo metu. Žinoma, e, diskutuojant apie tos klausimus galima kalbėtis. Kai dėl keleivių teisų ir konsultacijų, tai norėčiau padėkoti visiems pateikusius patikslinimų šiuo klausimu. Nėra visiškai akivaizdu, kad keleiviai būtinai pasinaudos interneto svetaine, ieškodami tos informacijos, bet bent jau toks informacijos egzistavimas yra gerai. Dėl keleivių asmeninių duomenų, tai man malonu ir man frakcijai taip pat malonu, kad keleiviai bus informuojami apie informacijos, kurią turi vežėjai turinį. Ir kad e, vežėjai turės taikyti tam tikras garantijas dėl asmeninių duomenų ir raštu turės pateikti priežastis, kodėl atsisako uh, suteikti paslaugas vienam ar kitam keleiviui. Ačiū, kad pridėjote šiuos aspektus, įtraukite juos į kompromisus. Na, o dabar dėl kompensacijų už prarastą bagažą. Taip pat labai dėkoju, kad įtraukėte šios pakeitimus ir mano frakcija be, be, be problemų pritars šiems pakeitimams. Ačiū, ponia Foster. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui keletą kartų buvome susitikę ir labai įdomiai padiskutavome prieš keletą savaičių, e, rengdami kompromisus. Kai kurie kompromisai yra priimtini mūsų frakcijai, tačiau yra kitų, kurie nėra priimtini. Labai trumpai juos paminėsiu. Pakaks pasakyti, kad svarbiausias klausimas, kodėl mes e, analizuojame šį klausimą. Todėl, kad E, kilo bėda su ugnikalnio pelenais. Tai buvo tikra katastrofa. Kita priežastis buvo teisingo teismo sprendimai. E, komisija apie tai per daug nekalbėjo tiesiog e, trumpai juos paminėjo. Tačiau, nepaisant to, labai trumpai, pirmininkė noriu pasakyti, kad dėl A kompromiso pirmoji pusė yra priimtina, tačiau antroji yra tiesiog e, kartuoja tam tikrus dalykus ir viskas tampa labai e, sutinga. Taigi mes e, abejojame dėl tos dalies, kuris yra po Europą žodžio. Dėl B mes turime abejonių dėl konsultacinės grupės. Dėl C atrodo, kad viskas bereikalingai E, sudėtinga, kai kalbam apie svarbiausias kelionės dalis. Aišku, kad komunikacija yra gera, mes tai tam pritarėme, tačiau formuluotė mūsų neprimtina. Nors pats principas gal ir geras. Dėl D kompromiso, žinoma, mes pritarėme, kad e, būtų tam tikrų žmonių oro uostuose, tačiau problema yra atlyginimo užtikrinimas pačiame oro uoste. Darbuotojai nevaikščiosi po oro uostą, su lagaminu pinigų. Taigi užtikrinti tai būtų gana sudėtinga. Žinoma, parama reikalinga, pagalba reikalinga, mes tam pritarėme, bet negalime įtraukti to e, žodžio. E-kompromisas, man atrodo, jau iki nuobodybės kalbame apie asmeninius duomenys. Ar tikrai manote, kad juos e, reikia įtraukti šią dalį? F e, kompromisas e, pritarėme dėl kainų skaidrumo. Labai svarbu, kad žmonės neužsisakytų bilieto ir paskutinėme puslapyje pamato, kad kaina yra trigubai didesnė. Geros oro linijos turi žinoti ir pranešti iš karto, kiek turėsi mokėti jau antrajame puslapyje. G kompromisas. Taip, mes jam pritarėme dėl dviejų valandų e, limito, jeigu padarėjai rašybos klaidą, aišku, kad galima suklysti, pavardės būna sveitingos, bet prie to dar e, įtraukti sąlygą, kad galima atsi, atsi, atsisakyti rezervacijos, na, iš dalies galbūt, bet bent jau dalis kompromisų yra gera. O dėlgi, kai galvojame apie asmeninius riboto judėjimo asmenys, tai suprantame, kad tokie asmenys yra tokie asmenys, kūdikiai yra kūdikiai ir reikia naudoti tarptautiniu mastu pripažintus terminus. Geri vežėjai visada užtikrina, kad e, e, šeimoms su vaikais e, leidžiama įlipti į lėktuvą pirmiesiems ar neįgaliems reikia padėti. Taigi nereikia keisti terminologijos. Na ir vežėjas priima komercinį sprendimą, jeigu jis nori padėti tokiems asmenims, tai yra jų reikalas į kompromisas. Nemanau, kad komisija turėtų apibrėžti ypatingas sąlygas. Tarptautiniu mastu tokios sąlygos yra pripažįstamos. Taigi galime kalbėtis čia visą dieną, tačiau, man atrodo, tarptautiniu mastu tokie dalykai yra reglamentuojami. Jo kompromisas yra geras, gera informacija turi būti teikiama visiems keleiviams. Ir be to dar problema yra dėl bagažo pagal Monrealio konvenciją. Čia yra šiek tiek sudėtingiau, nes kai kurie vežėjai po kelių valandų jau atlygina nuostolius, e, kai kurios ne, nes turi reikalų su draudimo bendrovėmis, viskas nėra taip paprasta, bet aišku, kad keliams reikia padėti kaip galima greičiau. L kompromisas. Visiškai pritariu, kad skundus reikia apdaroti labai greitai ir keliaiviai turi sugebėti gauti informaciją. Mes manome, kad turėtų būti nemokama telefono linija, jeigu vyksta skundo nagrinėjimas, nes kartais reikia išleisti daugybę pinigų, kol sulaukia atsakymo. Na ir du paskutiniai dalykai. Paskutinis kompromisas N. Mums nepatinka žodis self-assist. Self-assist. Aš E, nemanau, kad čia kalba turėtų būti apie tai. Jeigu užsisakai bilietą, tai vežėjas yra atsakingas už tai, kad tave nukreiptų per tokius e, oruostus, e, ar, ar kad tu galėtum nuskristi į tą vietą, kur tau reikia. Čia mes nepritarėme tokiam, tokiai formuluotėjai. Na ir galiausiai ačiū už kantrybę pirmininkę. Aš tikiuosi, kad pranešėjai komentarai bus naudingi. Čia yra dar aštuoni kalbėtojai sąraše ir mažiau nei 25 minutės dar komisijos atstovas turės pasisakyti, taigi 3 minutės kiekvienam kalbėtojui. Pradėsime nuo pono Bak. Džordžiai, 3 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu du aspektus. Paliesiu, pirmiausia, reikia pasveikinti poną Taylor parengus gerą pranešimą. Maničiau, kad bankruoto atvejais turėtumėme veikti aktyviau. Pan Air, Malef yra naujausi bankruoto atvejai. Per pastaruosius e, keletą metų 10 milijonų keliaivių nukentėjo nuo bankruoto. Priminsiu, ką parlamento 9 metais priimtame dokumente pažymėjo ir ten esamą sprendimą. Akivaizdu, kad mes siekiame e, rasti bendrą sutarimą dėl keliavių teisų ne tik oro bendrovių e, atvejais, bet keliaujant į kitomis transporto rūšimis. Aišku, situacija skirtinga, bet kažkokį bendrą vardiklį reikia rasti tas e, įvairių rūšių transportas, kuris minimas Baltojoje knygoje, turi būti išsaugotas, šis principas turėtų būti įgyvendintas, kalbant dar apie keliavių teisės, negalime apsiriboti kompromisu ir siekiu sutakti, sutarti dėl e, visiems primtino mažiausio varianto, tačiau priešingai reiktų siekti kiek įmanoma daugiau. Ponas Alkadravė. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjui. Geras pranešimas apimti esminiai klausimai. Du aspektus paliesiu. Pirmiausia, kalbant apie H kompromisą, apie tai buvo nekarta kalbėta, reiktų geriau paaiškinti, ką e, reiškia keliaiviai keliautojai su vaikais ir riboto judumo asmenis manytumėme, kad e, reiktų tokiems keleiviams suteikti pirmenybę įlipant į lėktuvą. Be abejo, reikia išspręsti bei vaikų vežimėlių problematiką, kaip sakė kolegė Java Sandar. Antra, tai esminis aspektas, reikia imtis priemonių, kad taisyklės būtų taikomos vieningiau visoje Europoje turėtumėme patys suteikti savo daugiau instrumentų, patikrinti ir prižiūrėti taisyklių laikymasi. Manytumėme, kad mm, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų tarpusavėje glaudžiau bendradarbiauti, tarp valstybinių lygmenių, pavyzdžiui, kad būtų panašios situacijos sprendžiamos e, ta pačiai. Beje, reikia geriau reglamentuoti statistinių bei kitokių duomenų rinkimą Europoje, tai turėtų padėti geriau suvokti situaciją skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose oro bendrovėse. Manytumėme, kad tai mums leistų priimti papildomų priemonių, jeigu jų prireiks. Taigi antroji pastraipa, trečioji dalis, kaip yra surašyta kompromise, būtų puikiai išeitis. Dėkui, ponė Masner dabar. Ačiū, ponė. Pirmininkė, nekalbėsiu ilgiau nei trys minutės. Daug norinčių pasisakyti, tai liudyja apie šio pranešimo svarbą. Jis šauniai prisijungė prie anksčiau diskutuoto klausimo. Ačiū už tokią darbo tvarkę. Žinome, kad neretai keleivių teisės yra pažeidžiamos. Trys aspektai, kaip pasiekti, kad to nebūtų, tai skaidrumas, prieiga prie informacijos čia jaučiami, mano nuomonė, didžiausi trūkumai. Bankroto atveju turi būti galimybė e, padėti keleiviams, tai yra svarbu nuo pat mano e, kadencijos pradžios parlamente. Ir dar vienas aspektas, ką kalba ponas Sada, vaikai nėra neįgalus Aišku, jeigu mes vaikus prilyginsime neįgaliesiams ar riboto judumo asmenimis, tai gaus naudos ir vaikai, ir jų tėvai, tačiau tos grupės nėra ta pačios, reikia atskirti jų apibrieštis. Būtų gerai, jeigu mes šių dviejų keliaivių grupių nesupainiotume. Ačiū dabar žodis ponui Kramer. Tris minutės. Ačiū ponui pranešėjui. Ir tam, kad siūloma 22 pastraipa, sako, kad dėl pavėlavimo atvejais teisės visose transporto rušyse turi būti vienodos. Tačiau didžiosios frakcijos tam nenori pritarti. Konkurencija transporto sektorė nesažininga ir kodėl taip yra. Aš skridau iš Belgrado į vieną visiškai nesenai, vienoje snigo pavėlavo E, lėktuvas 6 valandas ir jie man pasiūlė 25 eurus. Ir aš nesutikau. Jeigu aš geležinkelyje vėluoju, tai konduktorius vaikšto patraukinį informuoja apie tai, kiek gaunate lėšų, kam galite skundus e, teikti ir žinoma, kad jeigu jūs skustės, tai bendrovai kainuos tas daug brangiau. Oro transporto atveju to nėra. Egzistuoja tokia, toks teisininkų susivienimas, EU claims, ir jūs galite ten kreiptis juos, jeigu laimėsite kažkokią kompensaciją, jei turėsite dalį atiduoti, jeigu nelaimite, nieko nemokote. Žinome, kad pavyzdžiui ir Berlin e, taiko savitą tvarką norėjo teikti kompensacijas jis tik po penkių valandų, o geležinkeliai jau taikomas kompensacijos po valandos, buvo tarsi bandyta sutarti dėl trijų valandų. Na, galiausiai ir Beli nusileido ties 25, 250 eurų ir 3, 3 valandom. Tačiau vis tiek nemokame šie pinigai, reikia kreiptis į, į jų kleimį teisininkus, eiti teismus, kitaip nieko negausite. Kodėlgi reikia tą daryti? Tai yra aiškus diskriminavimas, situacija būtina keisti, kitaip kalbėkime, ką norime, nieko nepakeisime kitaip, todėl prašau rytoj palaikyti šį pasiūlymą, mums reikia vienodų taisyklių ir vienodų sąlygų visose transporto rušyse visiems keleiviams. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kiti kalbėtojai, aš irgi norėčiau pasveikinti poną Taylorą. Aš manau, kad tai svarbus žingsnis tolyn, bandant dar labiau sustiprinti keleivių teisės. 185, 95 pakeitimai yra pateikti, taigi balsavimo sąrašas matyt bus netrumpas ir, ir pateikta nemažai kompromisų. Kolegos, mes kolegos iš APP pateikėme, irgi, pateikėme nemažai pakeitimų ir tiesiog e, tų pakeitimų būdų mes bandėme sutvarkyti pranešimą ir padaryti jį praktiškesniu. Pavyzdžiui, kalbant apie 162 pakeitimą, prašome, kad būtų išbraukta štai kas. Akcentuoja, kad, akcentuojama, kad vėluojant lėktuvai keleiviams turi būti išmokamos kompensacijos per atinkamą laikotarpį. Manome, kad tai, kažin, ar būtų įmanoma, nes kaimo vietovėse tose vietovėse, kurie, kurios yra nutolusios nuo didesnių miestų. Transportas vyksta privačių pagrindų ir yra neblogi ryšiai ir kažin ar būtų tinkama mažesniems kelių transporto operatoriams perkelti tas sąnaudas. Dabar kalbant apie tą pakeitimą, kurį pateikėme 84 ponia Foster irgi apie tai kalbėjo, reikalavimą, kad komisija išanalizuotų priemonės tam, kad e, būtų iš nebaudžiami keleiviai dėl klaidų padarytų rezervacijos metu. Keleiviams turi būti leista ištaisyti internetu, rezervuojant bilietus įsivėlusias klaidas. Taip pat teigiame, kad dėl keliaivių duomenų įrašų. Apie tai kalbėjo irgi ponia Foster. Dabar dėl kitų pakeitimų. Na, iš principo gal čia yra pagrindinės mintys. Ir taip pat norime, kad į mūsų pakeitimus būtų atsižvelgta, nes nuo to priklausys, kaip mes balsuosime, e, kai bus tvirtinamas šis pranešimas. Ačiū, ponia Sanalova. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už pateiktus kompromisus ir už tai, kad mūsų pakeitimai dėl informacijos pateikimo kitomis kalbomis, kad jie buvo atspindėti kompromisuose norime, kad informacija būtų teikiama e, ta kalba, e, kuria buvo užsakytas bilietas. Dabar dėl bankroto nemokumo procedūrų ponas Bach ir ponia Maisner apie tai kalbėjo. Aš e, pateikiau pakeitimų. Na ir 2009 metais mes jau paprašėme, kad komisija aktyviau imtųsi veiksmų šioje srityje ir tikėjomės teisėkros pasiūlymo. Uh, dėl kompensacijų išmokėjimo bankroto atveju ar privalomojo draudimo tokiu atveju. Taigi norėčiau padėkoti, kad atspindėjote mūsų pakeitimą 121 kompromise, kur reikalavome, kad komisija parengtų detalę sistemą, kaip būtų vertinami, vertinamos aplinkybės ypatingos aplinkybės. Nes dažnai dėl tų ypatingų aplinkybių ir nėra taikomos keliaivių teisės. Ponas Kolačev, aš atsiprašau, aš kaip ir ponia Foster tuo pat metu pakėliau ranką. Ji buvo įtraukta į sąrašą, o aš ne. Ne, aš nesutinku, sako pirmininkas. Nesutinku, kad tuo pat metu pakėlėte kortelę. Ateityje prašau aiškiau. Nurodykite, kad norėsite kalbėti. Kągi dėkoju. Mano manimu, šis pranešimas net geresnis nei ankstesnis. Tai aš ir norėčiau pasveikinti poną Taylorą. Kompromisiniai pakeitimai yra kompleksiški, geri ir mes jiems pritarsime. Tačiau reikalavome, kad būtų užtikrinamas kainoiškumas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad yra skirtumas tarp vaikų iki dviejų metų ir vaikų, kuriems yra daugiau nei dviejų metai, tarp dviejų ir šešerių. Aš turiu keturis vaikus, tai tiksliai žinau, kaip ten yra. Dabar asmenys dėl, e, su ribotu mobilumu. Jiems turi būti parūpinama įranga lėktuve, kad jie galėtų ne vien tik tai judėti, bet ir kitokią įrangą. Dėl laikotarpių, per kuriuos galima keisti rezervaciją. Laikotarpiai labai trumpi. Kai kurie kolegos minėjo, kad gali kilti problemų dėl pavardės rašybos, rezervuojant bilietą, bilietą internetu. Ir nėra aiškiai pasakyta, kas yra nežymus pavardės pakeitimas. Dėl force major atvejų Aš manau, kad viskas čia aišku, nereikia apibriežti force majeure aplinkybių dėl kompensacijų oro uostose. Na, tikrai nereiks čia darbuotojų, kurie nešiotųsi lagaminus pinigų. Šveicarijoje, pavyzdžiui, operatoriai arba oro uostai sugeba išmokėti kompensacijas oro uostuose. Tai ir mes turėtumėme sugebėti tą padaryti. Na, o bendrai pranešimas geras. Ačiū. Ajala Sandra. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pagirti poną Taylorą už nuveiktą darbą, ypač siekiant parengti kompromisus ten, kur tai buvo įmanoma. Norėčiau priminti keletą dalykų, e, susijusius su na, šeimomis e, turinčiomis mažų vaikų. Mūsų žemynė, ar tai gerai ar blogai, e, turime vis mažiau mažų vaikų ir turint galvoje senėjimo poveikį, tai yra negerai, tačiau svarbu išryškinti šeimų su mažais vaikais poreikius ir aps, apsaugoti tuos poreikius kad oro linijos su tais žmonėmis elgtųsi tinkamai. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie 41-42 pakeitimus. Polas Tėvaras sakė, kad jis jiems nepritartų. Aš nemanau, kad dėl jų reikia daug diskutuoti, ypač 41 pakeitimas. Čia mes tiesiog norime, kad e, daugybės skundų, kai žmonės e, skundžiasi, kad jie yra mm, su jais netinkamai elgiamas, elgiamas ir panašiai. Mm, ypač kai skundžiamasi dėl oro linijų veiksmų. Na, o komisija numato galimybę tokias problemas spręsti veiksmingiau, tai aš manau, kad reikėtų mm, tokias nuostatas atspindėti kompromisiniuose pakeitimuose. Kitas dalykas, kurio nenori priimti pranešėjas, tai yra, kad prieš e, reglamento peržiūrą būtų galima e, atlikti konsultacijas, dialogą pradėti. Na, kai kurios bendrovės, aišku, yra pakliūsios į kritinę situaciją nemažai. Uh, oro linijų už, parduoda per daug bilietų ir tai tarsi tampa keliaiviams kaip kažkokia loterija. Reikia numatyti galimybės e, situa, nu, nu, kompensuoti keliaiviams, nes e, taip yra pažiūrėmas lygaus vienodo traktavimo principas. Ir oro linijos tokiu būdu galėtų, na, negalėtų e, diskriminuoti keliaivių. ponas Sasoli. Norėčiau ponui Kremeriui pasakyti, jis kalbėjo apie apie nuo manęs siekiančios peržiūrėti kompensacijos lygmenį. Mūsų pakeitimas 157 pabrėžia, kad jokių būdų kompensacijos lygmuo neturi būti mažinamas. Pone Kremerė, Aš nežinau, apie kurią frakciją jūs čia kalbėjote. Jūs kalbate apie tai, kad kompensacijos e, už vėlavimą mokamos keliaujant geležinkeliu po valandos vėlavimo, o oro linijomis po penkių valandų. Aš pats turiu keletą komentarų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, tačiau man svarbus du dalykai. Pirmiausia, ką kompromisas? Aš nesu įstikinęs, kad mes sustipriname tą kompromisą. Mano pakeitimas 157, kuriuo siekiama užtikrinti, kad atvykstantis e, keleiviai naudotųsi tokiamis pačiamis teisėmis kaip išvykstantis. E, šiuo metu, jeigu vėluojama išvykti, tai sistema siekianti jums padėti veikia. Tačiau jeigu vėluoji prie bagažo išdavimo, jeigu jis bagažas vėluoja, niekas tau nepadės. Tai yra juokinga. Aišku, kad e, e, oro linija nori kuo greičiau pakrauti lėktuvą, kad jis būtų išsiųstas. Ir e, bagažas iškrautas iš lėktuvo kažkur tai nustumiamas į šoną o patiekiamas, grįžtamas keliaiviams, kai tiesiog e, kažkas susiruošia tai padaryti. Aš nemanau, kad tas, e, tas kompromisas, man atrodo, susilpnina mano tikslą. Tai yra, atvykstantis keliaiviai turėtų, turėtų tas pačias teisės kaip ir išvykstantis keliaiviai. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. E, ponas Pirkeris apie tai kalbėjo galima skurti geriausią reglamentą pasaulyje, tačiau jeigu įgyvendinimo e, įstaigos jų neįgyvendins, tai bus laiko švaistimas. Ir dabar aš noriu mesti iššūkį toms e, įgyvendinimo institucijoms, kad jūs imtųsi veiksmų, nes jos nedaro, net, netieka savo darbo. Aš turėjau atvejį su KLM e, oro linijoje ir Britų gyvenimo agentūra. Jie parašė laišką KLM, jie sakė, atleiskit, čia buvo force major atvejis. Ir tada agentūra sako, na, tvarkoju, tada nieko. Taip negalima daryti. Jeigu oro linijos tiesiog naudosis tų e, įstaigų paslaugomis, kurios nieko nedaro, tai bus 3-4 ligmenų sistema. Ir tos įgyvendinimo institucijos turi atlikti savo darbą ir šiuo metu jos apgailėtinai to nepadaro. Ir tai yra pasakytina ir apie Britų CAA agentūrą, civilinės aviacijos agentūrą. Taip, komisijos atstovė. Noriu padėkoti pono Tayloriu, šešėliams pranešėjams, padėkoti už puikų pranešimą. Mums e, pavyko puikiai bendradarbiauti su ponu Tayloru ir manome, kad siekiame tų pačių tikslų. Peržiūrint 261 reglamentą mes darysime viską, kad būtų galima daugiau ir geriau teikti informaciją keleiviams ir užtikrinti vienodą reglamento vykdymą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija iš principo gali pritarti visiems kompromisiniams pasiūlymams, 13 kompromisų, kuriuos pasiūlė ponas Tayloras, išskyrus K kompromisą dėl kompensacijų už e, bagažo vėlavimą proporcinga keleivių poreikiams. Deja, jis netitinka Monrealio konvencijos, yra tam tikrų teisinių kliučių, detaliai apie tai nekalbėsiu, bet mes manome, kad kompromisinis, kompromisinis pakeitimas, pakeitimai yra geras pagrindas ir tikimės pozityvaus balsavimo rytoj. Mes taip pat patikėme informaciją apie keleivių teisų kampaniją, apie tai, ką daro ponia Kūneva ir daugiau detalių apie gudrofonų programas. Daugiau nešvaistysiu laiko mes daug kur pritarėme pranešėjo nuomonėj ir noriu papildyti, kad šiuo metu atliekame poveikio vertinimą dėl 261 reglamento peržiūros. E, vieša konsultacija pradėta praėjusiu mėnesiu, praėjusiu metu gruodžio mėnesį, vyksta iki kovo 11 dienos ir mes manome, kad pono Tilaro pranešimas bus geras pagrindas rengiantis poveikio vertinimui. 261 reglamento peržiūrė bus e, rengiama lygiai greičiai e, su kelionių direktyvos paketo peržiūra. Na, o kalbant apie kainų skaidrumą, norėčiau informuoti Jūs, kad komisija e, tikrina oro paslaugų reglamento veikimą, ar jis atitinka rinkos sąlygas. Ir atitinkamai pagal mūsų ankstesnės diskusijas aš turėjau galimybęs jūs informuoti apie e, reglamento 1107 dėl e, ribotojus judėsenos ar neįgaliųjų keliaivių teisų peržiūros. Šis reglamentas turėtų būti pasleik, paskelbtas e, šių metų pasaulio mėnesį ir turėtų įsigalioti iki iki paralimpinių žaidinių Londone. Taigi mes dirbsime su jumis e, kartu ir toliau, siekdami užtikrinti visų keliaivių teisės. Ačiū. Dabar ponas Teuras. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju jums visiems už labai malonius paramo žodžius. Norėčiau keletą dalykų trumpai pasakyti. Aš, H kompromisas. Panašu, yra sudėtingiausias, nes nebuvo lengva čia dėl jo susitarti. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad mes automatiškai neteigiame, kad šeimos, šeimos su vaikais ar vaikai turėtų būti traktuojami kaip keleiviai su ribotu mobilumu. Mes teigiame, kad galėtų būti jie taip traktuojami. Ir mes, aišku, atsižvelgime tai, kaip jiems būtų galima padėti siekiant geriausio manom rezultato. Dėl prieigos prie informacijos akivaizdu pranešime, kad mes norime, kad būtų gerinama prieiga prie informacijos ir atskirai yra kalbama apie tinklapius, kampanijas tam tikrose valstybėse narėse, išmaniųjų telefonų programas. Ir, aišku, nepamirškite ir atitinkamų priežiūros institucijų, oro bendrovių, kurios privalo teikti informaciją ir paramą. Dar galiausiai norėčiau pasakyti, kad jeigu koks tai paliktas likimo valiai keleivis Esekse ar Estijoje apsniktame oro uoste gaus e, savo kompensacijas greitai ir jeigu niekas nebus e, e, iš niekieno nebus atimta teisė įlipti į lėktuvą ir jeigu aklas asmuo gaus galimybę su savo šuniu patekti į lėktuvą. Ir jeigu skundai, keleivių skundai bus svarstomi kur kas greičiau atsakingų institucijų, ir jeigu komisija patvirtins atitinkamas rekomendacijas, tuomet galėsime teikti, jog mūsų darbas buvo sėkmingas. Ačiū. Dėkoju, ponė Taylorai. Kaip yra sakoma, stebuklams išsipildyti reikia laiko. Tad tikimės, kad šiuo atveju stebuklų matysime. Dėl to balsuosime rytoj plenarnėme posėdėje yra numatyta kovo mėnesį dėl šio klausimo balsuoti, bet rytoj dėl balsavimo dar norėčiau priminti, kad nepamirštumėte atsinešti balsavimo kortelių. Kitas darbo atvarkės punktas yra trans, transeuropinių transporto tinklų gairės. Čia yra keli pranešėjai, ponas Komucakos ir ponas Öturk. Pirmiausia, čia pirmasis keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu ir aš norėčiau parlamentarams, komiteto nariams priminti, kad abu bendra autoriai parengs tik vieną pranešimą. Taigi nebus čia dviejų pranešimo variantų. Jie parengs bendrą pranešimą. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Komucakos, o po to pono, ponui Eturk. Ir tiesiog e, jie turi prisipažinti, kad nėra įtakojami. Taigi, ponia Komucakos, pirmiausia, žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė. Kaip jūs teisingai pasakėte šiandieną, keisimės pirmąjį kartą nuomonėmis. Pone Kumutsakos, dar vieną minutę, prašau, sako pirmininkas. Vėlesni posėdžiai dėl įvykusių diskusijų turėtų vykti už salės ribų, kad galėtumėme išklausyti dabar pranešimo autorių. Ačiū. Pone Kumutsakos. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip Jūs minėjote, šiandien mes e, pirmąjį kartą pasikeisime oficialiai nuomonėmis apie reglamento projektą dėl transeuropinių tinklų. Ta pasiūlė komisija praeitų metų spalio mėnesį. Akivaizdu, kad e, šie tinklai yra sudėtingi, kompleksiški ir kad mums tenka labai nelengvas uždavinys. Ir pradžioj norėčiau išsakyti štai kokias pastabas. Transeuropiniai tinklai turi būti aptariami platesnėme politinėme kontekste. ES susiduria su sudėtingu laikotarpiu dėl beprecedentinės ekonominės ir finansinės krizės. Dėl to reikalingos geros žinios, kurios nusiųstų gerų signalų įrodančių, kad Europa gali sukurti, užtikrinti tvarų aplinkos, aplinkai nekeičiantį, nekenkiantį augimą ir plėtrą. Uh, Transporto investicijos yra galimybė, o ne, o ne kliūtis, tai gali le, leisti susidoroti su ekonominė krizė, užtikrinti ekonominį augimą. Ten e, projektas turėtų būti svarbus tramplynas siekiant tvaraus augimo. Dėl to transeuropiniai tinklai ne vien tik tai ekonominis, bet ir politinis iššūkis ES. Ir ypatingai Europos parlamentui. Aš manau, kad 2012 metai turi būti transeuropinių tinklų metai. Esu tvirtai įsitikinęs, kad mes, Europos parlamentas, turėtumėme tapti pagrindiniu varikliu siekiančio tikslo. Dabar dėl darbo metodo. Kaip jau buvo pasakyta, pirmininko pranešimas dėl transeuropinių tinklų gairių bus parengtas dviejų autorių, kolegos pono Turk ir manęs tik vienas bendrai e, sutartas, bendrai parengtas pranešimas bus pasiūlytas, dėl to reguliariai abu autoriai susitikinės ir keisis, aišku, nuomonėmis su komisija, su suinteresuotais asmenimis, kiek įmanoma. Na ir taip pat e, informuosime šešėlinius pranešėjus, pona Barantyga iš Aldė, pona Kramerį iš Žaliųjų ir pona Zylę iš ECR, pona Količiak iš GUE apie e, da, vykstantį darbą, su jais bendradarbiausime, taigi vyks susitikimai e, proceso eigoje. Taip pat artimai bendradarbiausime ir su pranešėjais iš e, nuomonių komitetų - Envi, Regi ir Imko. Na ir galiausiai, svarbu pabrėžti, ponė pirmininkė, mėly kolegos, kad labai artimai bendradarbiausime su pranešėjais, kurie rengs pranešimą dėl Connecting Europe priemonės. Uh, Dėl vėlesnių žingsnių klausimai dėl transeuropinių tinklų gairių, kur bus kalbama apie metodiką, ten koridorius, yra numatytas transporto komitete gegužės 8 dieną. Tikiuosi, kad e, transporto komiteto koordinatoriai patvirtins tą datą. Na ir taip pat tikimės, kad e, vice, komisijos vicepirmininkas ponas Kalas dalyvaus tuose viešuosiuose klausimuose kaip vienas iš pagrindinių kalbėtojų. Uh, Dėl darbų grafiko. Numatome pranešimą parengti iki gegužės pabaigos, po to tikimės brželį jį pristatyti, transporto komitete balsuosime rudenį, o plenarinėje sesijoje numatytumėme e, balsuoti šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje. Dėl esminių dalykų ir e, reglamento turinio. Pirmininkė, nėra kol kas transeuropinių, europinių, e, transeuropinių, Europos, transeuropinių transporto tinklų, tinklų, yra tik nacionaliniai tinklai, trūksta jungčių, tarp modalinių jungčių, kurias reikia sustiprinti. Transeuropinių tinklų gairės kol kas yra tik nacionalinių norų sąrašas. Vyriausybės masto apie savo valstybės, Tačiau ES ir ypatingai Europos parlamentas turi mąstyti europiniu, europiniu mastu. Ir dėl to aš ir mano kolega, ponas Eturk, sveikina komisijos pasiūlymą kaip daug žadantį gerą pagrindą tolesniam darbui. Žinoma, reikia tobulinti situaciją, kad e, tas projektas būtų ambicingesnis, kiek įmanoma kad e, būtų surasti pragmatiškesni, realistiškesni sprendimai. Komisija, komisijos pasiūlymas, kaip jau sakiau, yra daug žadantis pagrindas e, darbui ateityje. Komisija bando išspręsti dabartinės problemas ir trūkumus. E, mes kaip pranešėjai pritarėme komisijos požiūriui ir nuomoniai pagrindinėse srityse, ypatingai. Dvigubo požiūrio metodikai, remiantis metodiniais dalykais, o ne griežtais nacionaliniais prioritetais. Pritarėme tam, kad reikia aiškesnio projektų prioritizavimo, sprendžiant kamščių problemas, tarp modalinių jungčių sukūrimą ir pritinės vertės, europinės pritinės vertės sukūrimą. Taip pat norime, kad geriau būtų sujungtos oro uostų ir geležinkelių sistemos ir taip pat daugiau dėmesio būtų skirima jūrų uostams, ypatingai kalbant apie e, ryšius su trečiosiomis šalimis. Ir čia ypatingą dėmesį skiriame jūrų magistralėms, tai yra labai svarbus transeuropinių tinklų komponentas. Pritarėme tam, kad reikia geriau, geresnės koordina, geresnės, geresnio koordinavimo tarp įvairių finansavimo priemonių. Ir čia Europos koordinatorių vaidmuo yra labai svarbus. Nors čia reikalingi tolesni paaiškinimai ir patobulinimai. Dėl valdymo ir koordinavimo priemonių mes toms priemonėms pritarėme Tačiau manome, kad koridoriai turėtų būti aptariami gairėse, o ne SEF dokumente, kaip yra dabar. Aiškios sąlygos turi būti numatomos. Mes tam pritarėme. Pritarėme sąlygų nustatymui ir pritarėme tam, kad reiktų taikyti arba nu pasinaudoja, arba nieko negauni požiūrių. Dėl terminų yra numatyti du terminai siūlomame reglamente 13 metai, atsiprašau, 30 metai pagrindiniam tinklui ir vėlesni metai jau platesniam tinklui. Mes pritarėme tam, nors puikiai suvokiame, kad valstybės narės, kolegos gal norėtų daugiau lankstumo, nustatant tuos terminus, galutinius terminus. Dėl priemonių Dėl paties reglamento mes pritarėme komisijos požiūriui, pritarėme reglamentui ir nenorime, kad būtų pasirinktas silpnesnis teisės aktas sprendimas ar koks tai kitas. Mes pritarėme tam, kad būtų pasirinktas reglamentas. Na ir galiausiai mes bendrai pritarėme komisijos e, pasiūlymui, Aišku, reikia šį beitą pakoreguoti ir be jokios abejonės bus e, pateikta pakeitimų. Na ir neturiu iliuzijų. Nesitikiu, kad per ateinančius mėnesius bus e, suderintos įvairios pozicijos. Panašu, kad aktualiausios problemos nebus išspręstos, teks e, prie to daugiau padirbėti. Na ir aktualiausi klausimai apie juos papasakos mano kolega ponas Eturk. Taigi, aš savo pasilikau tą lengvesnę dalį, o kolegai palikau sudėtingesnę dalį. Taigi, dėkoju išdėmesi. Ačiū, ponė Komucakos, ponas Eturk. Da. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolego Komucakos. Mielai prisimsiu e, tą sunkesnę naštą, Norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą e, dokumentą, daug įdomių ir gerų minčių. Reiktų pagalvoti apie tai, kokią Europos transporto politikos ateitį mes kursime valstybėse narėse. Nuo 8 iki 10 metų mobilumas išaugo 7 procentais, tai reiškia, kad išaugo ekologinės ir finansinės sąnaudos, o mes mm, nepamirškime, kad transporto sektorius išmeta nemažą dalį mm, CO2 Europoje, tą klausimą reikia spręsti, seniai visuomenė, didėja naftos e, kainos, tęsėsi vidaus rinkos integracija, tokios dabartinės tendencijos regimos. Na, keletas skaičius. 4,2 milijonai kilometrų asfaltuotų kelių Europoje, 12 500 kilometrų geležinkelių ir 4500 kilometrų e, vandens kelių tinkamų laivybai. E, ką rodo šie skaičiai, juos reikia apjungti į transeuropinį bendrą tinklą kuriam priklausytų 100 procentų Europos Sąjungos. Norėčiau tarti keletą žodžių apie valstybės narės. Valstybės narės turėtų gal, galvoti labiau europietiškai, mažiau e, rūpintis vien tik nacionaliniais interesais. Dar noriu pratesti pono Kumutsakos mintį, kam galiu pritarti būtent dviejų lygių strategija tinklo brandolys ir periferinis tinklas, galime tam pritarti mūsų nuomonę. Reikia kalbėti apie pasiūlymą dėl reglamento, o ne dėl direktyvos. Manytumėme, kad toks turėtų būti mūsų uždavinys, reikia teisiškai privalomo dokumento. Taip pat palaikau principą naudok arba pamiršk apie tai. Dar vienas aspektas, kuris nepaprastai svarbus, kurio grindžia visas komisijos pasiūlymas, tai metodika. Pasirinktą metodologiją palaikome, tačiau ji turi būti objektyvi visais atvejais, visais atvejais turi būti patikrinama. Prie to, manau, teks grįžti ne kartą. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti, palaikome komisijos iniciatyvą ir siekį didžiausią dėmesį skirti įvairių rūšių transportų panaudojimui, siekį e, įveikti esamų transporto koridorių e, trūkumus, panaudoti transporto e, koridorius tinkamai, panaikinti jų spragas, bei gale pasiekti, kad galų gale tarp valstybinis susiekimas būtų sėkmingesnis ir geresnis nei yra šiandien. Kolega Kumutsakos teisingai e, paminėjo, kokių diskusijų artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais galime tikėtis, keletą žodžių apie tai. Paminėjau metodiką, mėly kolegos. Tai labai svarbu. Vykusiose diskusijose konstatavome, kad čia reikia daugiau skaidrumo ir informacijos. Tas pasakytina ne tik apie mus Europos parlamente, bet ir apie nacionalinius parlamentus. Kolegos nacionaliniuose parlamentuose turi e, tam pasiryšti, žinoti, kas vyksta, tam reikia daugiau skaidrumo ir aiškumo. Nepamirškime, kad reiks rasti atsakymą į infrastruktūros e, iššūkius, kokius techninius ar kitokius reikalavimus turėsime kelti, reiks apsispręsti. Tai labai svarbu visam teisėkuros aktui. Kitas man aktualus, manau, ir mano kolegoms aktualus aspektas, būtent, kad tinklo branduolyje krovinių judėjimo koridorių nėra. Būtų gerai, kad tas prieš dviejus metus atliktas darbas būtų užbaigtas, kad e, tinklo brandolyje būtų suformuoti krovinių gabenimo koridoriai. Nepamirškime, kad reiks galų galiu atsakyti, koksgi yra koordinatorių vaidmuo, kaip bus formuojamos transporto platformos, kaip jų veikla bus koordinuojama. Akivaizdu, kad teks glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Jų nuomonė iš karto kyla subsidarumo klausimas. Būkštojame, kad europinė kompetencija pernelyg giliai įsikiša į nacionalinę kompetenciją, todėl turime labai aiškius argumentus pateikti, skaidriai dirbti. Manau, tie nesusipratimai, kurių regėjome praeitie, tokiu būdu nepasikartos. Reikia apsispręsti, ką daryti su įvairiausiais naujais projektais. Jų be abejo sulauksime iš pačių įvairiausių regionų. Tie projektai be abejo bus parengti pagal naują komisijos metodologiją, ką su jais reikės daryti. Tokį sprendimą mums teks padaryti neišvengiamai. Baigiant, manau, reiktų paminėti svarbiausią aspektą, būtent finansinį. Mėly kolegos, situacija tikrai neeilinė. Mes bendradarbiausime su kolegomis rengiančiais pranešimą dėl Europe Connecting Facility. Jau žinoma, kad e, numatyta viskam 173 milijardai eurų ir čia jau ir e, įtraukta 10 milijardų iš sanglaudos fondo. Suprantu, kad kolegos iš klasikinių sanglaudos e, fondų panaudojimo šalių turi tam tikrų abejonių. Todėl mums teks glaudžiau bendradarbiauti su kitais komitetais. Tokiu būdu parengsime bendrą stiprią Europos parlamento poziciją. Tai reiškia, kad mums pavyks sėkmingai bendradarbiauti su taryba arba prireikus su jie sėkmingai kovoti. Nebejoju, kad artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais mes turėsime mm, daug galimybių padiskutuoti apie smulkmenas. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, pana Bilbao tarp šešėlinių pranešėjų. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad apskritai mes pozityviai vertiname komisijos pasiūlymą dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dokumente nustatomi pasiūlomi sprendimai problemams, kurios kyla iš praeito amžiaus 90-mečio. Yra tarpvalstybinių problemų, nėra jungčių tarpvalstybių narių, kokybės e, ir jungčių prieinamumo skirtumai. Ir labai fragmentuotas tinklas. Turime įvairius standartus ir reikalavimus įvairioms transporto paslaugoms. Ir šie klausimai dar neišspręsti. Taigi mes pritarėme bendram tikslui ir toms techniniams detalėms, kurias patikė komisija, siekiant išspręsti tą fragmentacijos klausimą. Mums reikia apibūdinti bendrą aiškę struktūrą, užtikrinti daugia rūšio transporto jungtis ir jungtis tarp kaiminių valstybių. Turime kurti europinį požiūrį ir užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi to bendro požiūrio. Trečia, turime gerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, įgyvendinant projektus, užtikrinant finansavimą ir atsižvelgti į regioninius ir vietinius skirtumus nes būtent vietoje žmonės bus atsakingi už projektų įgyvendinimą. E, sutinku su pranešėjais, kad turime e, šiai sričiai taikyti reglamentą, turime numatyti prioritetus, kaip e, minima dokumentuose, tačiau taip pat turime dėti pastangas apibrėždami tai, kokie bus naudojami rodikliai ir kaip vertinsime rezultatus pagal tuos rodiklius. <clears throat> Visą tai atveda mus vėl prie finansavimo klausimo ir aš pritariu Izmailui, kad e, turime dirbti kartu, e, rengdami Connecting Europe dokumentą, nes būtent iš čia atsiranda visos finansavimo perspektyvos. Taigi turime numatyti labai aiškius tikslus ir aiškius finansavimo šaltinius. Vienas svarbiausių klausimų, kurį turime užtikrinti, yra tai, kad viskas būtų aišku, e, siekiant e, apibūdinti, kas yra tas globalus tinklas. Dviejų etapų požiūris strategiškai yra teisingas ir geros. Ir baigdama noriu pasakyti, jog manau, kad Europos konkurencingumas priklausys nuo mūsų sugebėjimo investuoti į mūsų įgūdžius. Ir tai reiškia investuoti į infrastruktūrą. Turime tapti konkurencingesni, nes kitaip pakliūsime į kitą krizę, o plėtodami infrastruktūrą turėsime galimybių e, veikti pasauliniu mastu. Paskutinė mintis. Visos grėsmės nėra vienos valstybės kitai. Visos grėsmės kyla iš išorės pasaulio. Ir infrastruktūros plėtojimas yra vienas iš būdų reaguoti iš tas grėsmės. Noriu užduoti komisijai keletą klausimų. Žinau, kad trumpai apie tai buvo kalbėta, tačiau koks vaidmuo turėtų atitekti koordinatoriams? Ar jie turės daugiau kompetencijų stebint na, projektus. Antra, kokias grėsmes išvelgėte valstybėms narėms, jeigu jos priims pasiūlymą, koks jis yra pateiktas, nes gali būti, kad atskiros valstybės narės neteks tam tikrų išteklių ir taip kils e, pavojus e, Europos projektams ateityje. E, ponas Žylė. Ačiū, pana pirmininkė, nors ir sėdžiu šiandien gana e, kairėje. E, ačiū už galimybę. Apskritai, EKR pozicija ir yra tokia, kad galbūt yra ir nacionalinių interesų, bet mes rasime kompromisą, mes remiame komisijos pasiūlymą ir pradėsiu nuo svarbiausio dalyko. Labai svarbu kad čia būtų taikomas reglamentas, nes tai bus e, teisėtai, teisiškai privalomas e, dokumentas ir įmonėms, geležinkelio įmonėms. E, tai viena. Labai svarbu yra koordinuotas veikimas ir parlamentas turi apsispręsti, ar jis nori koridorių plėtros klausimų. Todėl reikėtų padidinti ir koridorių koordinatorių kompetencijas. Ir šiuo atveju čia nėra net dviejų lygių, o trijų levių požiūris, nes yra visas tinklas, pagrindinis tinklas, tinklas ir e, koridoriai. Tai, mano nuomonė, yra teisingas požiūris naujoms valstybėms narėms svarbu yra ir tai, kas galbūt yra e, prieštaringa, tai yra sanglaudos fondų įtraukimas vykdančią priemonę ir finansuojant koridorius. Tačiau tik tai taip mes galime kažką padaryti šioje srityje sanglaudo šalise. Kitais atvejais projektų iš vis nebus per ne, ateinančios finansinės perspektyvos metus. Tuo pat metu turiu tam tikrų ir abejonių, jeigu sakome, kas vyksta darbo grupėse, taryboje, matome, kad yra bandymų nužudyti koridorių savoką, vietoj koridorių sakyti pagrindinio tinklo projektų. Tuomet galėtume pamiršti tą komisijos pasiūlytą žemėlapį. Tai iš tikrųjų man kelia nerima ypač e, žvelgiant iš mano šalių perspektyvos, iš Baltijos šalių perspektyvų, yra bandymų, matome vietoj koridorių siūlyti projektus, bet yra taip pat bandymų ir išplėsti pagrindinių tinklo projektus, įtraukiant į, kitu, į kitus koridorius rytų vakarų, ne šiaurės pietų e, kryptimi. Tokiu atveju mes nesilaikysime septinto straipsnio idėjų. Kad viskas turi būti daroma siekiant europinės vertės, plėtojant transportą. Ir matosi tikslai įtraukti tam tikras šalis, kurios net nėra kaiminystės šalis. Pavyzdžiui, tokias kaip Rusija. Žinoma, gali būti tam tikrų kompromisų, tačiau nenorėčiau, kad tie kompromisai nebūtų parengti taip, kaip mes e, matėme čia sausio mėnesį, kai buvo rusų e, geležinkelių paroda čia parlamente. Atsimenote, kaip jie matė bendradarbiavimą su Connecting Europe e, srityje. Matėme, kad Baltijos šalise e, žemėlapė buvo dykuma, bet buvo numatyti, numatytos e, geležinkelio linijos e, iš rytų į vakarus, jungiant valstybių narių sostinės, Sankt Peterburgą ir Maskvą. Kita vertus, jeigu tokia kryptis bus plėtojama, kaip matėme toje parodoje. Tai galima palyginti tai su caristinės Rusijos e, žemėlapiu, kuris buvo ten demonstruojamas. Arba parlamente turime išlaikyti mūsų mintis, kad kalbame apie Europos mokesčių mokėtojų pinigus ir kalbame apie Europinės vertės projektus. Ir turime e, mokesčių mokėtojų pinigus panaudoti Europos vertai kurti ir stiprinti transporto politiką, o ne silpninti. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas. Ačiū, ponia Kramerė. E, tai gauti žodį, atsiprašau. Ačiū. Komisijos projektas puikiai įvardina bėdą, tačiau labai prastai išanalizuoja problematiką. 20 metų dirbu prie europinių tinklų, beveik niekas nepasikeitė. Žinome, kur yra spragos. Spragos yra prie sienos. Tuom ir baigėsi europinis projektas. Nėra atlikta tinkama analizė. Na gal trūksta pinigų ar kažko kito. Tačiau tikrai nereiktų galvoti tik apie e, liniją Paryžius-Bratislava. Valstybės narės pažiūri ir galvoja, yra vienas ar du milijardai europinių pinigų. Paimsime E, susiekimas tarp Berlyno Nürnbergo, tarp Štutgarto ir e, Müncheno yra puikios. Tačiau tarp Freiburgo ir Kölbergo e, paskutinėmis karo dienomis buvo susprogdintas tiltas. Kiek laiko praėjo nuo to laiko, tai tiltas neatstatytas. statytas E, nuo Kobuso iki mm, Vokietijos Lenkijos sienos kelionė gali užtrukti keletą valandų, nes nėra elektrifikuota e, geležinkelio e, trasa. Mes galvome apie didžiausius projektus, pradedame juos kurti, tačiau kada jie bus baigti, niekam nerūpi. Tiesiog yra laidomi pinigai. Reikia išanalizuoti problematiką nepamirškime strategijos 2020. Tai yra tikslas e, sumažinti CO2 emisijas, 30 procentų transportas yra atsakingas už CO2 emisijas, reikia sumažinti šį skaitą, pramonėje mums e, pavyko sumažinti emisijas trešdaliu, tačiau transportas e, panaikina šios pasiekimus, milijardai sukišti pramonė yra prarasti. Pavyzdys iš Vokietijoje. Į Vokietiją Vokietijoje 40 milijardų eurų pastarosiomis mm, pastaraisiais metais yra investuota į geležinkelis, tačiau keleivių sumažėjo 20 procentų. Kodėlgi? Ar mes investuojame milijardus, kad sumažintumėme keleivių skaičių, bei pamirštame, kur yra mm, didžiausias poreikis būtent uh, Kelionės trumpais atstumais, 90 procentų visų keleivių keliauja trumpais atstumais, nėra tinkama analizė atlikta. Be jokių abejonių, nacionaliniai interesai e, e neapima e, trasų tarp sienų. Tai savai mes suprantama, jeigu mes turime europinį projektą, tačiau reikia šioms trasoms teikti prioritetą. Mes būtent čia turime kurti europinę pridėtinę vertę, reikia į tokias atkarpas daugiau investuoti. Na, galime sakyti, kad tie keliasdešimt kilometrų prie sienų bus finansuojami 50 ar 60 procentų e, iš europinių pinigų, tuomet mes pasieksime daug didesnės naudos nei e, investuosime į nacionalinės atkarpas, kurios neturi europinės pridėtinės vertės. Aš dar turiu daug ką pasakyti apie triukšmą, apie CO2, dėja laiko mažai. Tačiau kas svarbiausia, jeigu mes prioritetų nepadarysime europinės pridėtinės vertės, tai po septynių metų konstatuosime, kad dar vienas europinių tinklų įgyvendimo etapas baigėsi katastrofa. O tai būtų gaila pane předsedo. Měl bych několik. Pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Kolega iš vienos iš Baltijos šalių pažymėjo, kad šiaurės pietų ašis yra svarbi, bet Čekijoje mums vakarų ir rytų ašis taip pat yra labai svarbi. Man tikrai nepatinka tai, apie ką kalbėjo kolega. Pavyzdžiui, vokiečiai norėtų kad būtų nutiesti greitieji traukinių geležinkeliai į Dresdeną. Ir jie nori išvengti Čekijos Respublikos teritorijos. Na, o tas pasiūlymas, kuris dabar yra pateiktas, tikrai jame nėra pakankamai atsižvelgiama į tarpmodalumą. Beneliuksas, Šiaurės Prancūzija, prie Reino yra nemažai vandens kelių. Tačiau žvelgiant toliau į rytus, į vieną Dunojaus regioną, ten tiek daug e, vandens kelių nėra. Ir mums panašu nelabai rūpi Dunojaus upės panaudojimas, kaip vandens kelio panaudojimas. Dabar greitaigiai traukiniai panašu, kad čia sistema irgi nepasiteisina. Yra du maršrutai iš Berlyno į rytus ir antrasis maršrutas per Müncheną ir tas maršrutas tikėtina baigsis Budapešte. O čia yra juoda dar skylė atsiveria, tai yra visa Čekija. Taigi, jeigu rimtai norime pasitelkti tuos kriterijus ir sujungti sostinės, stambiausius miestus, turime visuomet atsižvelgti į tarp modalinius koridorius. Neturime vien tik tai kalbėti apie atskirus maršrutus, atskirus kelius. Jeigu norime finansuoti infrastruktūrą, čia turime ir Connecting Europe priemonę, ir TNET priemonę. TNT priemonė, tačiau dar yra ir regioninis bendradarbiavimas. Regioninis bendradarbiavimas čia yra labai svarbu, ypatingai kalbant apie tą infrastruktūrą, kuri nepatenka į transeuropinius tinklus, kuri nepatenka į stambiuosius koridorius. Tačiau ta infrastruktūra juk irgi yra svarbi, kadangi tokiu būdu užtikrinamas sujungimas užtikrinamos jungtys Europoje. Ir tai bus labai svarbu. Ir būtent tokiu būdu ir nuspręsime, ar Europa bus tarpusavėje sujungta ar ne. Kalbėtojas, e, pirmininkas, turiu 14 kalbėtojų sąrašą. Norėčiau komiteto nariams priminti, kad diskusijos apie tai vyks ir vėliau. Ir matyt, klausimai bus surenkti. Taigi, dvi minutės kiekvienam kalbėtojui ir prašau trausmės. Norėčiau, kad parlamente būtų taikoma sistema. Nors viskas yra pas. Nors pasakyti galima viską, nereiktų kartoti to, kas buvo pasakyta. Ir jeigu jūs tikrai norite labai pakartoti tai, ką pasakė kolega, susilaikykite Pagalvokite, ar verta tą daryti. Taigi, dvi minutės kalbėtojai. Pirmiausia, panas Graušas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tema sudėtinga, laikotarpis netinkamas. Na, aš nesu taip pesimistiškai nusiteikęs kaip ponas Krameris, e, tačiau nesu didelis optimistas. Nereiktų per nereik daug ginčytis, e, nes kils problemų su taryba, kad atimsime daugiau pinigų bei ginčysime su kitais komitetais dėl sanglaudos fondo ateities, kas su šiais pinigais geriau daryti. Manyčiau, reiktų pasimokyti iš praeities klaidų bei veikti atitinkamai. Reikia projektą vykdyti kartu su CEF, reikia neapsiriboti konkrečiais skaičiais bei e, apsiriboti mažesnių prioritetų skaičiumi Be abejo, galima dar daug ką pasakyti, tačiau prie to bus laiko grįžti vėliau. Nepamirškime, kad e, susiriekimas tai yra ekonominis faktorius, didinantis be kita ko ir europinę sanglaudą. Investuoti į transportą ir aplinką reiškia dvigubai didesnę gražą. Reikia kolegas iš aplinkos ir ekonomikos komitetų, reikia tikinti, kad šie pinigai nėra iš jų atimami, bet kad šie pinigai ir investuojami į tvarų judumą, į tvarę aplinką, bei tai naudinga visiems regionui. Aišku, kondit subsidiarumo ir proporcingumo principas, jei bus tinkamas, e, tinkamai panaudojimas, padės išvengti praeities klaidų. Reikia išsiaiškinti, kokie, priori, e, kokie projektai teikia didžiausią europinę pridėtinę e, vertę. Todėl frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti, apsiribokime konkrečiais prioritetais, būkime konkretus bei nepaleiskime iš rankų komisijos suteiktų labai gerų kozirių. Žinoma, praeitį žinome praeities klaidas, nekartokime jų, dirbkime labai konkrečiai, neliskime į įvairiausias smulkmenas. Viena aišku, reikia dirbti nuosekliai ir ryštingai. Pone Alkadravė, ar jums pavyks sutilpti į dvi minutės? Pabandysiu, ponė pirmininkė. Tikrai reikia keisti situaciją, atsisakyti suskaldytos politikos, siekti nuoseklesnio požiūrio. Reikia e, tokiu būdu netiesiog ir tiesiogiai didinti vidaus rinkos funkcionavimą bei tokiu būdu prisidėti prie krizės įveikimo. Mums reikia orientuotis į rezultatus. Metodologija jau aptarta. Tai yra pirmasis žingsnis, kur parlamentas turi nešti daugiau aiškumo. Turime gerai įsigilinti į metodologiją, kad ateityje nepasiklystumėme tarp gausybės pakeitimų dėl įvairiausių projektų. Manyčiau, kad tokie turėtų būti mūsų tikslai. Suvokime, kad mums teks aštriai ginčyti su valstybėmis narėmis dėl prioritetų. Na, aišku, veiksmų laisvės teks uh, iš dalies atsisakyti. Turime daugiausia kalbėti apie europinę pridėtinę vertę, apie finansavimą, finansavimo dydį. Kartu nepamirškime e, techninės sąveikos e, klausimo, nes viskas turi veikti visose valstybėse narėse. Kolegos mums teks įtikinti nacionalinius parlamentus, logiškai turėtumėme pagalvoti, kaip reiks vystyti dialogą su nacionaliniais parlamentais, kad išvengtumėme praeities klaidų. Galiausiai nepamirškime kito svarbus pranešimo, būtent Connecting Europe Čia mes turime išspausti labai daug, turime tinkamai investuoti. Be pinigų be abejo nieko nepadarysime, taigi šiame komitete bei visame e, parlamente mes turime rasti geriausią būdą investuoti visus tuos milijardus. Taigi manau, kad čia reiks galvoti apie platų dokumentų paketą ir apie gairias. Ačiū. Ačiū. Go on. <laughs> Ačiū, ponas Devakar. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš principo džiaugiamės komisijos pateiktų pasiūlymų. Aš savo ruoštų turiu keletą pastabų. Labai svarbu, kad mes kaip parlamentas parodytume, jog norime europinės perspektyvos, be abejo, su taryba valstybėmis e, narėmis laukia sunkios diskusijos, tačiau parlamentas, Europos parlamentas turi pirmiausia iškelti europinę perspektyvą, tas turi atspindėti mūsų nuomonėje. Aišku, tas susiskaldimas, kuris regime šiandien transporto sektoriu, yra nepateisinamas, kenkia ekonomikai, reikia konkretesnės formos ateityje. Visos valstybės kovoja su finansinė krize, todėl ypač svarbu glaudžiai bendradarbiauti su žmonėmis rengiančiais Connecting Europe pranešimą. Mes turime galvoti apie platesnį privačių lėšų e, pritraukimą, galvoti apie kažkokį finansinį svertą. Tai užtikrins svarbų investavimą į svarbius projektus. Be abejo, turime ieškoti pačių efektyviausių būdų pinigams panaudoti ir apsirboti prioritetiniais projektais. Ačiū. Mrs. Lichtenberger. Two minutes, please, Eva. Pone Lichtenberger, dvi minutės jums taip pat. Ačiū. Keletas pastabėlių. Aš e, manau, kad klaidinga būtų apsiriboti dideliais projektais, kurių įgyvendinimas trunka labai ilgai, tai klaida. Net krizės e, metu tokia turtinga valstybė kaip Austrija turi atidėti tam tikrus projektus, nes jų finansuoti paprasčiausiai neįmanoma. Su didesnėmis problemomis susiduria mm, kitos valstybės e, ir joms tokius didelius projektus įgyvendinti yra dar sunkiau. Sunku finansuoti savo biudžeto deficitą. Dideli mm, projektai reiškia tokią didelę problemą, Na, gal mes sujungsime e, miestus tam tikroje atkarpoje, tačiau kas e, keliaus šiomis atkarpomis. Vokietijoje, Austrijoje ir Graikijoje mes regime panašias e, problemas, tam tikros naujos atkarpos lieka neišnaudotos, nes operaciniams veiksmams trūksta pinigų. Maničiau, kad reiktų krizės akivaizdoje padaryti tai, kas šiandien įmanoma, bei galvoti apie nedidelius patobulinimus, nedidelį atkarpų statybas, kas reikalauja mažiau pinigų ir labai greitai pagerina infrastruktūros situaciją. Negalima apsiriboti dideliais projektais, kadangi jie yra pavojingi. Dar vienas aspektas, kas buvo paliestas, būtent priešiškumas. Kai mes pasikalbame su vietos gyventojais, pamatome jų reakciją. Tai in, il, iliustruoja puikiai e, visuomenės abejonės. Pamirštamos e, aplink, pamirštama aplinka, pamirštama, žm, pamirštami žmonės vien dėl to, kad norime pastatyti m, kažkokią puikią atkarpą įgyvendinant milžinišką projektą. E, Kitas dalykas. Vis dažniau regiu, kad įvairių rūšių transporto apjungimas, kas man yra labai svarbu, tampa pretekstu e, plėtoti e, susumos kelių infrastruktūrą. Tokiai tendencijai aš niekaip negaliu pritarti. Ačiū. Ponas Vandalin, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, ši tema mums visiems komitete bus labai sunkus iššūkis, kadangi jau dabar girdžiu apie tai, kad reikia sukurti europinį tinklą, panaikinti dabartinį e, susiskaldimą. Man tai daug svarbiau nei sujungti Freiburgą su Kolmaro kaimeliu mums reikia pasirinkti tas atkarpas, kurios teikia didžiausią europinę pridėtinę vertę, atkarpas, kuriomis keliaus daug žmonių, daug krovinių. Mes savo komitete kol kas dėl to negalime susitarti tarpusavyje. Komisijos pasiūlyme e, pernelyg daug dėmesio skiriama jūrų uostams, aišku, jie svarbus, tačiau nereikia tokio didelio dėmesio, o kalbant apie vidinius vandens kelius, čia legiu tam tikrų trūkumų, aš čia bandysiu šį bei tą padaryti. Džiaugiuosi, kad bent jau susisiekimui vidaus vandenimis skiriama daugiau dėmesio šiandien, nei tas buvo daroma praeitį. Ačiū. Ponas Kančinas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad dvi minutės tokiai temai yra tikrai nepakankamai. Tikiuosi, kad turėsime dar galimybę apie tai pasikalbėti. Tačiau labai trumpai ir ne per daug detaliai. Manau, kad komisija nuveikė puikų darbą. ir nors e, neįtraukė visko, ko galbūt mes norėjome, e, darbas iš ties neblogas. Ponas Kremeris minėjo Mesiną, bet taip pat yra ir Brennerio perėja. Dar gal grįžime prie šių temų. Tačiau norėčiau pakomentuoti metodą. matau, kad komisija nuo 8 metų spalio mėnesio daug galvojo apie tai. Ir koridorių koncepcija galbūt neteisingai atspindėta buvo komunikatuose. Na, tai yra labai svarbus aspektas. Reikia analizuoti projektų valdymą, o koordinatoriai iš tikrųjų turėtų tapti sprendimų prieimėjais, kad galėtų pagreitinti procesus ir pasiekti rezultatų. Mano paskutinis komentaras būtų apie prioritetus. Reikia galvoti apie tai, kokios, yra, kokios bus ateityje tendencijos. Norėčiau, kad kad visa tai būtų susijęs su Europos sujungimo priemonė. Tačiau negalime laukti, turime imtis veiksmų, turime aiškiai įsivaizduoti, kokie prioritetai yra dabar. Nes jeigu Europos sąjunga išplėtos projektų obligacijų idėją ir tai padarys pagrindiniu projektų finansavimo principu, tai negalima laukti, Europos sujungimo priemonės. Atsižvelgdami į finansinę krizę turime imtis visų projektų dabar ir aiškiai įsivaizduoti prioritetus. Tikrai, Antonijo, dar diskusijų šią temą bus per ateinančius pusę metų. Dar bus e, diskusija ir klausimai taip pat. Ponas Leifridas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, pasistengsiu nekartoti, ką sakė kiti, tačiau norėčiau čia paprieštarauti kai kuriems kolegoms. Ponui Žyliai, e, nors ir sėdi gana toli kairėje, ponia pirmininkė. E, Na gal suteiksite man papildomas 10 sekundžių, kadangi čia kilo šiek toks triukšmas. Teisingai buvo pasakyta, kad ten turi kurti europinę pridėtinę vertę. Pagalvokime apie tai, kas e, vyksta ir kas vyko santykis tarp tolimojo ir artimojo susikirtimo susisiekimo rūšių. Manau, kad tolimasis susiekimas, ypač gabenant krovinius, yra europinė pridėtinė vertė. Reikia e, perkelti krovinių gabenimą nuo sausmos kelių ant geležinkelių. Čia yra pridėtinė vertė. Mes to siekiame jau ilgai. Tam tikslui turime sukurti e, ilgus krovinių gabenimo koridorius. Ir tai galėtų taip pat padėti padidinti keleivių srautus, kas e, padidintų konkurenciją su oro susisiekimu. Manyčiau, kad pasiūlymai dėl traukinių jungčių yra geri, daug tarp valstybinių atkarpų. Manau, sutarėme, kad ten turi e, pirmiausia finansuoti tarp valstybinius projektus bei svarbiausia e, reikia viską įgyvendinti, nes nepakanka gražiai viską surašyti, reikia pažiūrėti, kad viskas būtų ir atlikta. Taigi, ponė Felinkė, manau, kad prie šių klausimų mes dar nekartą grįšime ateityje. Ponas Tremosa, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kartu su kitais kolegomis sutinkame, kad Europai reikia atgaivinti ekonomikos augimą. Ir be to kyla pavojus, kad išsiskirs šiaurės ir pietų šalių vystimasis. Todėl reikia pagal pietinės vertės Europai kriterijų rinktis. Ir reikia, reikia spręsti apie konkrečius projektus pagal jų kaštus ir naudą. Ačiū, ponia Trimoza, ponas Duranas. Prezident. Pane Duran, ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš puikiai suprantu, kokia yra dviejų lygmenų e, pasiūlymo logika. E, Ta pasiūlymą patikė komisija ir daugelis kolegų tam pritarė. Aš tiesiog norėčiau komisijos dėmesį atkreipti į tai, kas, mano manimu, nėra visiškai teisinga, kaip buvo pasirinkti miestai. Tai nėra maži miestai, tai yra realiai dideli svarbus miestai, kurie sukuria pridėtinę europinę vertę. Ir aš norėčiau pabrėžti Liežo miesto reikšmę. Tai yra miestas, kur 20 milijonų krovinių per metu, tonų krovinių per metus yra pervežama daug keleivių ir panašiai. Tai yra labai svarbi kelių kryškelė Europoje ir tai yra labai svarbus tarpmodalinis tinklas visam regionui. Taigi aš e, tikiuosi, kad bus peržiūrėtas šis sąrašas ir bus įtrauktas šis miestas. Taip pat labai svarbus e, geležinkelių maršrutas e, rytai, vakarai. Aš manau, kad tai tikrai sukurs e, pridėtinę vertę ir kad e, tai atsispindės pasiūlyme. Dėkoju. Ačiū, ponas Pirkeris. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Palaikau komisijos pateiktą idėją, kadangi regime čia pridėtinę vertę, nes iš e, tos suskaldyto transporto žemėlapio bandoma sukurti europinį visapimantį koridorių, dešimt iš šio koridorių numatyta Baltijos jūros, Adrijos jūros koridorius yra puikus pavyzdys sujungti Baltijos jūrą su Adrijos jūra, tolimo susisiekimo krovinių gabenimo atkarpa. Geras pasiūlymas. Tačiau norėčiau kreiptis į pranešėjus su prašymu. Nuo pat pradžių turime galvoti apie tas kliūtis, su kuriomis susidurime iki šiol būtent atkarpa nuo e, Talino iki Vienos e, neturi būti riba mūsų mąstymui, reikia keliauti toliau iki Adrijos jūros. Kitas aspektas Kaip žinome, infrastruktūros projektus labai sunku įgyvendinti, ypač jei tie projektai dideli. Todėl turime daugiau galvoti. Ten, kur Europa gali laimėti daugiau, ar gali pralaimėti daugiau, ji prisėmė papildomas apsaugos priemonės ir garantijas bei didesnį e, bendrai finansavimą. Uh, Tai be abejo padės susitikrinti visuomenės palaikymą nuo pat projekto vykdymo pradžios. Beje, e, kaip komisija teisingai siūlo, reikia įdėkti saugiklius, kad koordinatorius užtikrintų, kad projektui skirimi pinigai būtų panaudojami būtent šiam projektui skirtingose valstybėse narėse. Negalima, kad būtų dirbama suskaldytai. Pinigai turi būti e, skirti konkrečiam projektui ir jų įsisavinimas turi būti tinkamai prižiūrimas. Ačiū. E, Jalas Lender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti tam požiūrį, kuris buvo pasirinktas, kadangi uh, tai tikriausiai leis peržengti nacionalinio egoizmo ribas ir taikyti europinį požiūrį. Ir kad bus primtas europinis sprendimas. Pone Komutsakos, jeigu aš teisingai supratau, jūs e, norėtumėte įtraukti koridorius. Kalbant ir apie Connecting Europe priemonę. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė ir kodėl komisija pasirinko du skirtingus reglamentus. Ir panašu, kad tas, ta koridorių dalis yra perkelta į kitą teisės aktą. Komisija pabandė surasti tam tikrus taškus, kurie būtų pagrindiniai finansavimo elementai. Ir aš manau, kad taip reikia kalbėti apie bendrą ideologiją ir aš manau, kad čia yra atitinkamų elementų, kuriuos galėtumėme šiek tiek patobulinti. Dėl vilkinimų vėlgi reikia kelti klausimą, ar, ar bus taikomos nuobodos ar ne, dėl vėlavimų, e, ar, ar tada taikomos nuobodos ar ne taip pat tas principas arba pasinaudok, arba prarasi, pranešėjas irgi apie tai kalbėjo, tas principas irgi turi būti apibrieštas. Dabar lankstumas dėl terminų irgi yra svarbus dalykas, konkrečiai apie ką eina kalba, kas yra lankstumas, kas yra lankstus terminai. Taip pat e, krovinių maršrutų įtraukimas, tai yra minima konstatuojamosiose dalyse. Tačiau kai kurie koridoriai gali būti blokuojami, jeigu toks bus taikomas požiūris. Ir dėl to labai svarbu išspręsti čia deleguotojų aktų klausimą, nes komisijai mes čia suteikėme tikrai labai daug įgaliojimų, jeigu naudosime deleguotosius aktus. Ir ypatingai, jeigu įtrauksime stambiuosius infrastruktūros projektus. Ir aš norėčiau taip pat paklausti komisijos, koks bus tinklų administratorių vaidmo. Graag aansluiten Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie sveikinimų komisijai pateiktus gerą pasiūlymą mūsų, diskusijų, mūsų diskusijoms. Gerai, kad buvo įsiklausytai parlamento praeitie išsakyta nuomonė. Vieną svarbų aspektą norėčiau paminėti, būtent, kad reikia saugių ir tinkamų stovėjimo aikštelių prie pagrindinį transporto koridorių prie ten koridorių. Labai gerai, kad į tai atsižvelgiama. Mes norime įvairių rūšių transporto. Mes e, taip pat sieksime glaudžiau užtikrinti bendradarbiavimą su Connecting Europe projektu, galvoti apie vidaus laivybą, daug e, neišnaudotų ir neįgyvendintų programų egzistuoja, kaip pavyzdžiui AJADES programa, būtų galima ją įlieti į Connecting Europe programą. Toliau reikia apjungti skirtingas transporto rušis, pavyzdžiui, uostus su geležinkeliais. Kalbant apie vidaus uostus, e, e, mes turime įpareigojimą vidaus juos uostams prisijungti prie geležinkelių. Tai gal reikia įpareigoti ir geležinkelius prisijungti prie vidaus uosto. Kalbant daugiau apie vidaus uostus, dar neaišku, kurie uostai patenka į pagrindinį tinklą ir apskritai neaišku, ar vidaus uostai sudaro tinklo brandolį. Man susidaro e, įspūdis, kad taip nėra. Įsigilinus į antrąjį priedą, aš vis dėlto paraginčiau, kad būtų vidaus uostai įtraukti į pagrindinį tinklą. Jeigu mes žvelgėme į artimiausių metų ten e, biudžeto projektą, vos tik 0,2 procentai jo skiriama vidaus e, uostų plėtrai, o čia slypi didžiausias plėtros potencialas. Aš manyčiau, kad ateityje būtent apie tai reiktų daug diskutuoti. Ačiū. Dėkui, e, ponė Zanalova. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau irgi šį beitą pasakyti, atsižvelgti tai, ką sakė pranešėjai. Aš pritariu tam, kad reikia kurti tos pagrindinius tinklus ir transeuropinius e, papildomus tinklus ir pritariu tarp valstybinėms jungtims, tačiau turime geriau apibriežti pagrindinius tikslus ir pagrindinius kriterijus. Dabar kalbant apie tas Europinių tinklų reglamentą ir metodiką, kuria, kuri buvo panaudota, čia kyla nemažai klausimų, klausimų, kuriuos užduoda regionų vietos valdžios institucijos. Jas reikia irgi atsižvelgti. Na, o kalbant apie metodiką, turėtumėme aptar, pakalbėti apie tai, kiek ta metodika atspindi tarp valstybinį elementą, sociologinius, socialinius ryšius tarp valstybių narių ir kaimininių šalių. Taip pat kaip Čekija bus sujungta ne tik su Vokietija, bet ir su Slovakija ir kaip bus apibriežti tie stambieji miestai. Taip pat europinė pridėtinė vertė. Vėlgi, geriau reikia apibriežti tą savoką, nes tai yra susijęs su kitu svarbiu apibrėžimu. Tai yra uh, bendrojo intereso projekto apibrėžimas. Ir aš dar norėčiau pakomentuoti kelis aspektus, kalbant apie projektus, kurie buvo parengti naujosiuose valstybėse narėse. Mums kyla problemų dėl to, kad trūksta patirties rengiant tokius projektus. Taigi tos valstybės narės neturėtų būti verčiamos samdyti brangių konsultantų, nes tai reiškia papildomas išlaidas. O tas principas arba pasinaudok, arba prarasi. Vėlgi galbūt valstybės narės galėtų būti raginamos, gali būti pa, paraginamos e, siūlyti kokybiškus projektus, jeigu bus taikomas šis šis principas ir tuomet gali būti skiriamas bendrafinansavimas iš transeuropinių tinklų ar kitų prie, finansavimo priemonių. Ir paskutinis pro, e, klausimas dėl tarpvalstybinių projektų. Man atrodo, kad koordinatorių vaidmuo turi būti sustiprintas. Koordinatoriai turėtų mažinti administraciją ir didinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Le președinte, este adevărat. Ticau. Ačiū, pana pirmininkė nauja metodologija turėtų užtikrinti, kad būtų pasirūpinta trūkstamomis jungtimis tarp valstybių narių ir jų viduje. Taip pat turime atsižvelgti į poreikį užtikrinti tarp modalinius jungtis. Aš pritariu e, vandens kelių, jūrų kelių plėtojimui ir e, jungtims su jūrų uostais. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad rytų Europoje, naujosiuose valstybėse narėse reikia investuoti ir į kelių infrastruktūrą. Kaip sakiau anksčiau, yra didžiulės kokybės skirtumas tarp valstybių narių transporto infrastruktūros srityje ir aš pritariu e, šios metodologijos įtraukimui į reglamentą. Galbūt priedo formą, tačiau siekiant užtikrinti uh, skaidrumą reikia, kad ta metodika būtų įtraukta į reglamentą. Trečiame priede pateikti žemėlapiai su jungtimis tarp kairinių šalių, tačiau viena, vieno jungties punkto tarp dviejų valstybių narių per mažai. Pavyzdžiui, Rumunija turi ilgą sieną su Ukraina. Aš manau, kad turime taip pat atsižvelgti ir į skirtingas transporto rūšis. Taip pat norėčiau pasakyti, jog yra svarbu, kad galėtume keisti reglamentą, nes svarbu, ar kalbame apie išplėstinį tinklą, kurį reikia sukurti iki 50 metų, ar pagrindinį tikslą, kurį reikia baigti iki 30 metų. Visos šalis turi būti atstovavimas pakankamai šiame žemėlapyje. Aš pritariu tam, kad atsirastų pagrindinėme tinklė jungtis Galatsmo Čin, nes tai yra labai svarbus daugiarūšis tinklas, kuris užtikrina jungtis su Moldova, Ukraina, Jodaja jūra. Ir aišku, Rumunijai reikia kelių infrastruktūros. Ačiū. Ir pagal, pagaliau aš keletą žodžių noriu tarti. E, pirmiausia, aišku, norėčiau padrasinti mūsų du pranešėjus. Ir nors esame kalbėję apie transeuropinius tinklus ir apie tai, kad reikia Europos prietinės vertės, atsirado čia toks ir pirkinių sąrašo mentalitetas. Aš to tikėjausi, nes kai kalbėjome apie pirmuosius tinklus, dešimtojo dešimtmečio pradžioje, aš jau čia buvau, blogiausia buvo tai, kad komisija parengė žemėlapius. Nes kai turi žemėlapį, pateikti žemėlapį, iš karto nariai pradeda bražyti savo linijas. Nesu įsitikinęs, kad e, ta metodologija e, su žemėlapiais buvo gera. Tačiau noriu priminti Jums, kad kalbame apie transeuropinius transporto tinklus, E raidė reiškia Europos. Tai nėra nacionaliniai tinklai, tai yra Europos tinklai. Todėl Europos pridėtinė vertė turi būti svarbiausias prioritetas. Jeigu valstybės narės nori statyti kelius ar geležinkelius, ar e, vandens kelius kurti, Aš džiaugčiausi, jeigu jos tai darys iš savo išteklių. Tačiau jeigu naudojami Europos ištekliai, tai turi būti jiems prievalė atitikti ES prioritetų, prioritetų tikslus, o ne nacionalinės valstybės prioritetus. Manau, kad mūšis čia bus ne tarp mūsų čia, nes mes čia tarsi ir sutarėme, kad einame teisingų kelių, būtų neblogai, jeigu padarytume štai tą dalyką ten, o štai tą dalyką ten, ar užkimštume tą e, juodą skylę, kaip Janas sakė, kuri yra Čekijos Respublika, nors aš taip nemanau. Taigi mes turime parametrus, kur turime eiti, ką norime padaryti. Ir pats mūšis, ponios ir ponai, bus su taryba. Neturėkime iliuzijų. Ir jeigu manote, kad tik vieną Izmailas ar ponas Kumutsakas susiduria su sunkiu darbu čia, pagalvokite, ką ponas Rikė ir pona Ayala Sender turi padaryti, kalbant apie Europos sujungimo priemonę, kai kalbam apie pinigus. Nes sanglaudos šalis kiekvieną dieną prie mano durų e, susirinkę sako, kad mes atimame jų pinigus. Ir matome, kokia yra didžiulė užduotis laukianti mūsų, siekiant to, ką mes norime e, padaryti TNT srityje. Taigi, diskusija yra labai įdomi. Aš visiems pranešėjams dėl to sungimo Europos priemonės ir TNT linkiu kuo daugiau kantrybės, nes jiems jos prireiks siekiant mūsų tikslų. Tačiau aš tikiuosi, kad mes galėsime juos paremti ir parengti stiprią parlamento poziciją. Taigi, man atrodo, ponas Pake, kai kalbame apie transarpinius tinklus. Pone Pake, prašom Jums žodis ir gal galėtumėte man palikti šiek tiek laiko bent dviem pranešėjams dar pasisakyti. Much, I mean, a... Čia, ponė pirmininkė, Tai buvo pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šiame komitete tarp komiteto narių, taigi aš gal ilgai ir nekalbėsiu, buvo du klausimai išduoti komisijai, aš gal mėliau juos atsakysiu raštu, bet tik tai norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas už tai, kad galėjau išklausyti to pirmojo pasikeitimo nuomonėmis. Jau atliktas yra atitinkamas darbas ir pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komiteto narių. Tai tik tai rodo, kad pasiūlymas ir su juo susiję, susiję iššūkiai yra puikiai suprasti, tai yra sukurti europinę infrastruktūrą, tai yra vidaus rinkos stuburas, daugiamodalis stuburas. Tačiau turime suprasti, kad ta infrastruktūra, sukursianti bendrą transporto erdvę, čia reikia ir valstybių narių įsipareigojimo, tam reikia ir Europos institucijų įsipareigojimo ir taip pat reikia susitelkimo susitelkti ties keliais prioritetais, pradėti nuo veikiančios infrastruktūros, optimizuoti veikiančią infrastruktūrą ir tai yra esminė pasiūlymo dvasia. Ir aš įsivaizduoju, kad transporto komitetas ir Europos parlamentas padės mums tobulinti tą pasiūlymą per bendro sprendimo priimimo procedūrą. Na, ir komisija, žinoma, uh, mielai prisidės prie tų klausimų, kuriuos ketina surenkti abu pranešėjai gegužės mėnesį. Ir tos trys temos, kurios buvo pasirinktos klausimams - metodika, pagrindiniai koridoriai ir reikalavimai, pagal kuriuos yra, kurių pagrindu apibrėžimi pagrindiniai koridoriai. Tai yra pagrindiniai pasiūlymo elementai ir juos reikia deramiau, tinkamiau aptarti. Uh, ir tikrai esame pasiryžę ir toliau su jumis bendradarbiauti, bendradarbiauti su pranešėjais ir visų komitetų per ateinančius mėnesius, mėnesius, kurie iš tiesų bus sudėtingi. Diskusijos nebus lengvos. Gal jos net sunkesnės bus ne čia, bet kalbantis tarp institucijų, nes reikia svarbaus įsipareigojimo, svarbių įsipareigojimų ir nebus lengva jais pasirūpinti ir kitose ES institucijose. Taigi dėkoju. Ačiū. Ponas Kamucakis dabar pirmasis, o po to Izmail, Izmailis dar pasakys. Taigi, Džordžiai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų šiandieną. Taip pat norėčiau padėkoti ir bendrautoriui. Girdėjau daug įdomių minčių, kurios buvo išsakytos ir mes tikrai į jas atsižvelgsime tolesnėme darbe. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas bus testinis ir tikrai esu pasiryžęs kartu su savo kolega bendradarbiauti su jumis. Buvo užduota keletas klausimų man asmeniškai, tai aš gal trumpai juos atsakysiu, ypatingai poniai Ajela Sender. Uh, Bet turėsime ir kitų galimybių, kuomet galėsime susėti ir aptarti, pavyzdžiui, Connecting Europe priemonę. Ir, aišku, kalbėsimės ir su pranešėjais, kurie rengia pranešimą apie Europos sujungimo priemonę. Aišku, kalbėsimės ir su komisija. Tačiau aš norėčiau paliesti terminų klausimą. Ir kiek lankstus gali būti tie terminai ir kas yra apskritai tas lankstumas. Aš asmeniškai ir Izmailis taip pat, mums kaip ir nekyla problemų dėl 2050 metų termino. Kai kurie kolegos reikalauja daugiau lankstumo, nustatant tuos galutinius terminus. Manau, kad pagrindinis argumentas lankstumo labui yra tas, kad projekte yra kalbama apie vidutinės trukmės peržiūrą, kurie vyks 23 metais. Taigi iki to laiko turėsime išspręsti iškilusias problemas, sunkumus. Ta turėsime padaryti iki 2023 metų ir manome, kad turime pakankamai laiko išspręsti visoms toms problemoms. Tačiau tiems, kurie kalbėjo apie tai, kad dėl terminų kyla problemų, jiems norėčiau pasakyti, kad 2023 metais bus galimybė peržiūrėti situaciją. Dabar dėl principo arba pasinaudok, arba prarasi. Na, turime tą svarbų transporto projektą Europoje įgyvendinti ir siekdami to tikslo turime labai griežtai tvarkyti finansus, finansavimo įgyvendinimą. Dėl to ir yra taikomas principas arba pasinaudok, arba prarasi. Ir pažiūrėsime, kiek bus pasinaudota tuo finansavimu, kiek jo bus skirta. Ir jeigu valstybė narė praras finansavimą per pirmąjį etapą, tuomet turės galimybę ištaisyti situaciją ir vėl iš naujo prašyti finansavimo. Tokia galimybė yra numatyta, ją galima bus pasinaudoti. Ir jeigu į tai atsižvelgsime, tuomet aš manau, kad mes ir realistiškai išspręsime tą finansavimo praradimo problemą. Dabar perėsiu prie koridorių. Aš manau, kad transporto koridoriai jau iš principo turi būti aptariami gairėse. Ir mažiau apie tai turėtų būti kalbama Europos sujungimo priemonėje. Mes manome, kad turi būti atlikta atitinkama analizė apie tai, kas yra tie koridoriai, kaip jais turi būti pasinaudota. Ir tai turi būti įtraukta į gairias. Bet aš nenoriu čia sukelti kokį tai konflikto su Connecting Europe priemonės žmonėmis. Tiesiog tokia yra mano nuomonė ir, aišku, mes galėsime apie tai plačiau padiskutuoti. Taigi tiek aš norėjau pasakyti pradžiai. Laiko turime nemažai, turime turėsime galimybių dar kartą apie tai pasikalbėti ateityje. Taigi, dėkoju. Dėkoju, ponė Komucakus, ponas e, Turk. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus, už įdomius pasiūlymus. Norėčiau pabrėžti štai ką. Svarbiausia, kad mes kaip EP užimtumėme labai stiprią dėrybinę poziciją pokalbiuose su taryba. Nebejoju, kad parlamente sprendimą rasime. Nebejoju tuo. Net mm, jeigu bus sunku susitarti, manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti kinčiams su taryba negu vidiniams skirtumams. Be abejo, reikia e, nepamiršti, kaipgi atsirado šis komisijos pasiūlymas. Priminkime tą nuolat per pokalbius su nacionaliniais parlamentais. Vyko konsultacijos dviejus metus, dalyvavo nacionaliniai parlamentai įvairiausiose komitetuose, darbo grupėse, galiausia jie viskam pritarė. Manyčiau, kad ministrų taryba vis dėlto turėtų nepamiršti to, ką anks, kam anksčiau pritarė. Kalbant apie deleguotosius aktus, kaip sakė ponia Ajala Sender, turime diskutuoti, kaip ir kada tai turėtų būti, turėtų būti įmanoma. Jeigu e, projektai, kurie atitinka metodologiją, kaip jie turėtų būti priimami ir pradedami vykdyti, Čia mes prieiname prie deleguotojų teisės aktų. Bent jau sutarėme dėl to, kad tikrai negalima neįtraukti parlamento į panašaus pobūdžio diskusijas. Manau, kad turime daugiau dirbti teisėkuros keliu, mažiau per deleguotosius aktus. Kalbant apie vykdomąją agentūrą, pasisakė ponia Ajala Sender. Tai svarbus aspektas, tai atitinka koridorių bei platformų programas, apie tai turėtumėme diskutuoti, neprieštaraučiau vykdomai agentūrai suteikti papildomų įgaliojimų, jeigu tai padės tikslą pasiekti paprasčiau ir greičiau. Baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį komisijos įpareigojimą siekti skaidrumo ir aiškumo, tai atitinka ne tik mūsų, bet ir jos pačios interesus. Siūlau nelaukti iki e, klausimo, pateikti visą turimą informaciją, nes iki to laiko dar e, tikrai daug vandens nutekės, nereiktų laužyti galvą dėl tuščių dalykų, tai būtų kontraproduktyvų apie metodologiją kalbant, dar iki klausimo turime žinoti, kuom ji grįsta. Kitas svarbus dalykas, tas manau aktualu tiek tarybai, tiek e, parlamentui e, bei kolegoms svarstantiems sanglaudos klausimus, kad čia svarbu išskelti europinį aspektą vadinamasis e, įgyvendink projektą arba prarask lėšas principas e, dar nėra aiškiai apibrieštas, ar valstybės narės praras pinigus, e, jeigu kyla grėsmė prarasti finansavimą, ką reikia jums padaryti, kad taip neatsitiktų. Aišku, reikia stengtis aktyviai dirbti su nacionaliniais e, parlamentais. E, Kalbant apie e, transporto koridorius ir koridorių platformas, nelabai aišku, ką darys koordinatoriai, koks bus jų vaidmuo. Straipsniuose viskas tarsi pakankamai aiškiai surašyta, bet, manyčiau, reikia daugiau tikslumo bei didesnio skaidrumo. Šiaip esu labai optimistiškai nusiteikęs, dėkui kolegoms už labai aiškius bei kritiškus pasisakymus. Nebejoju, kad sėkmingai dirbsime ateinančiais mėnesiais. Lenin. Norėčiau ir Jums padėkoti visiems komiteto nariams už drausmę, kad viską suspėjome laiku padaryti. Kaip jau ir sakiau, tai yra tik tai ilgo testinio proceso pradžia. Prireiks matyti šešių mėnesių, kol mažiausiai šešių mėnesių, kol galiausiai jau balsuosime transporto komitete dėl šio pranešimo. Taigi dėkoju Jums už diskusijas ir norėčiau Jums priminti, kad rytoj 9 ryto balsuosime dėl pono Tayloro pranešimo, taigi nepamirškite atsinešti balsavimo kortelių. Ačiū dar kartą ir pirmininkas dėkoja vertėjams.